Gerbėjai kolegos, siūlau pradėti mūsų posėdį. Aš norėčiau pasiūlyti pakeisti darbo tarkę štai tokiu būdu. 7a naujas punktas. 10 val. 10 minučių pas mus atvyks uh, uh, komisijos narys. Toliau Jaulizos pasiūlymo pataisimas jo nagrinėjimas e, atidėtas iki 12 valandos. Humanitarnės vizos iniciatyvos nagrinėjimas taip pat yra atidėtas. Jei niekas neprieštarauja tokiems pakeitimams, tokie, tuomet mes laikysime šią darbo tvarkę patvirtintą. Jūs taip pat turėtumėt patvirtinti Birželio 11 dienos posėdžio protokolą ir Liepos 2 dienos protokolą. Protokolai dar nėra išversti. Kitų mūsų posėdžių protokolų kol kas nėra dar išversti ir mes galėsime juos tvirtinti vėliau. O dabar prasidės bendras posėdės kartu su biudžeto kontrolės komitetu ir mes kalbėsime apie Europos e, prokuroro tarnybos steigimą kolegos, aš norėčiau pasveikinti jūs susirinkus į šį bendrą mūsų susitikimą. Kartu su manim pirmininkauja kontkomiteto vicepirmininkas. Ir jums tikriausiai yra žinoma, kad Europos prokuratūra buvo sukurta pagal tarybos sprendimą 2017-1939 ir ji turėtų padėti mums stiprinti bendradarbiavimą. Šio pasiūlymo teisinės pagrindas yra ES veikimo sutarties 86 straipsnis. Šiuo metu jis yra taikomas. Šioje iniciatyvoje dalyvauja 22 valstybės narės. Kol kas Europos prokuratūra gali nagrinėti tik tai de, e, sukčiavimo de, kenkiant ES finansiniams interesams atvejus. Europos parlamentas dalyvavo e, steigiant šią įstaigą pagal pritarimo procedūrą. Tai reiškia, kad mes negalėjome tiesiogiai prisidėti prie dėrybų dėl šios priemonės. Nors mes išsakėme savo nuomonę ir pateikėme savo gairias dviejose rezoliucijose. Ši prokuratūra turėtų būti kuriama trejus metus ir ji turėtų visiškai pradėti veikti 2020 metais. Dabar kalbėdama apie Europos vyriausiojo prokuroro ir Europos prokuroro atrankos ir skirimo procedūrą, galiu pasakyti, kad sprendimai dėl taikomos procedūros yra priimti. Ir aš norėčiau taip pat Jums pranešti, priminti, kad Europos parlamentas paskyrė pono Antonijo Mūrą vyriausiai Italijos prokurorą savo atstovu ir jis atstovaus mums atrank, prokuroro atrankos tarny, komisijoje ir jis turės parengti kandidatų Europos vyriausio prokuroro pareigoms užimti sąrašą ir taip pat turės įvertinti visų patiktų kandidatūrų savybės. Ir aš norėčiau dabar paklausti pono Tarant, ar jis norėtų ką nors pasakyti. Dėkoju. Labas rytas. Šį rytą man tenka tikrai nepaprasta užduotis pakeisti ponę Gra Greisler. Visi žinome, kad ją pavaduoti yra nepaprastai sunku, nes ji yra tokia puikiai pirmininkė, bet aš pasistengsiu padaryti tai, kas yra įmanoma. Mes džiaugiamės šią galimybę pasikeisti nuomonėmis dėl pažangos, kuri yra padaryta iki šiol kūrent Europos prokuratūrą, bet to norėtume pranešti, kad kontrlybė komitetas Komitetai parengė bendrą laišką. Šiame laiške mes prašome peržiūrėti šios prokuratūros etatų sąrašą ir biudžetą. Taip pat prašome pateikti uh, mums atsakymus į mūsų klausimus ir vertinimo išvadas raštu. Šis laiškas buvo parašytas atsižvelgiant į mūsų narių susirūpinimą dėl to, kaip yra kūriama šį prokuratūrą šiuo metu. E, na, e, kolegos mano, kad skiriamas biudžetas yra nepakankamas. Be to problemas apsunkina ir tai, kad dvi valstybės narės nusprendė prisijungti prie šios iniciatyvos - Malta ir Niderlandai. Ir tai reiškia, kad išteklių kiekvienai dalyvaujančiai valstybei nariai teks dar mažiau. Komisija atliko vertinimą. Ir aš manau, kad vertinimo išvadas mes galėtume aptarti uh, po kelių savaičių bendrame kontrlybė komiteto posėdėje, jei tai bus reikalinga. Štai ką aš turėjau Jums šiandien pranešti. Dėkoju. Dėkoju, o dabar aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, Teisingumo generalinio direktorato atstovui, ponui Šonkė, prašau. Dėkoju, gerbiam pirmininkai. Aš e, su ponė Hoffman Olaf atstovę pakalbėsiu šiandieną. Labas rytas dar kartą. Norėčiau papasakoti Jums, ką mes nuveikėme e, atrinkdami personalą ir kaip aptarėme gyvenimą su valstybės narėmis, o ponia Hoffman paskui mm, papasakos apie papildomus e, dalykus, kaip kad biudžetą, direktyvos, gyvenimą ir panašiai. Kaip jūs, gerbiama pirmininkė, teisingai pastebėjote, Pradžioje parlamentas dviejopai e, dalyvauja procesuose. Pirmiausia, jis savo rezoliucijomis teikia gairias ir taip pat paskyrė poną Mūrą į ekspertų e, komisiją, kuri atrinks e, prokurorą ir taip pat išsakys nuomonę apie kandidatus šį postą tam, kad būtų supaprastintas procesas, e, vykdoma teisėkuros veikla taryboje e, pagal komisijos pasiūlymus. Norėčiau informuoti Jūs, kad Liepa pateikė pasiūlymą komisija 13 dieną ir taryba patvirtino atrankos į prokurorą vyriausiojo postą ir į prokurorų postus taisyklės. Taip pat komisija patvirtino 31 Liepos 2 sprendimą dėl tarybos įgyvenimo sprendimo dėl atrankos komisijos narių skirimo. Tai yra 12 asmenų sąrašas. Jūsų pasiūlytas e, narys yra ponas Antonijo Mūra, parlamento narys atstovas ir mes tikimės, kad taryba patvirtins šį tarybos e, sprendimą, toks tikslus būtų jo pavadinimas, greitai, kada nors rugsėjo mėnesį, kad taip atsitiks dar, kad e, komisija galėtų pradėti dirbti kaip galima greičiau. Tikiuosi, kad tai vyks jau lapkritį. E, prokuratūros reglamentas e, numato parengti sąrašą trumpai kandidatų į vyriausiojo prokuroro postą, taip pat pateikti išsame nuomonę apie pasirengimą kandidatų tinkamumą užimti šias pareigas. E, aišku, pirmiausia, reikia paskelbti konkursą tam. Jau e, parengtas yra tekstas. Mes su parlamentu ir taryba konsultavomės, nes e, šios institucijos skirs e, vyriausiai prokurorą ir neseniai e, ir tarybai ir parlamentui nusitėme peržiūrėtą e, skelbimą. Tikimės, kad jis bus greitai paskelbtas rugsėjį oficialiame leidinyje. Laikas nelaukia reikia, kad vyriausias prokuroras būtų paskirtas iki kitų metų kovo mėnesio. Tai reiškia, kad E, tas turi būti padaryta prieš parlamentų išeinant rinkiminių atostogų. E, dirbamos valstybės narėmis e, komisijos ekspertų grupėje dėl Europos prokuratūros ir apibriežti reikalavimai prokurorų pareigybėms kol kas tai nėra paskelbimas konkurso, paprasčiausiai parengėme pareigų aprašymą, išdėstyti reikalavimai E, kandidatams, kai valstybės narės e, paskelbs konkursus. Kaip žinia, valstybės narės turės atsiųsti po tris pavardės, kad atrankos komisija e, galėtų nagrinėti kandidatūras jau parinkus vyriausiai prokurorą. Dėl darbuotojų noriu pasakyti, kad atrankos procedūra jau baigiama dėl ekspertų grupės ir informacijos technologijų platformos prokuratūros. Tikriausiai žinote, kad komisija atsakinga už visus veiksmus e, tol, kol prokuratūra jau pradės veikti, tai numatė reglamente. Ir 20 konkrečiai straipsnis numato, kad būtų sukurta ekspertų grupė. Tai reiškia, kad dirba kartu ekspertai iš dalyvaujančių valstybių narių, 22 yra tokie nariai paskirti. Niderlandai prisijungė pastarosiomis savaitėmis. Trys susitikimai jau vyko tos ekspertų grupės, ketvirtasis vyks kitą savaitę. Mes grupėje kalbama, kalbame apie įgyvendinimą ir kitą savaitę kalbėsime konkrečiai apie tai, kokiu gyvenimo priemonių ėmėsi pačios valstybės narės, kad prokuratūra įsilietų jų teisinę sistemą ir uh, Mm, tokiu būdu stebėsime procesą per ateinančius dviejus metus, kad visi pasirengę būtų vienodai jau tada, kai pradės veikti prokuratūra. Mes remiame valstybių narių pastangas, tam esame įkūrę informacijos technologijų platformą, valstybės narės joje gali keistis praktiniais teisiniais klausimais, informacija tarpusavyje taip pat. Esame uh, pateikė tam tikrų gairių, jas talpiname platformoje, ji yra interaktyvi, ji palengina, palengina diskusijas ir patį įgyvenimo procesą visiems. E, Gerbimo pirmininkė, dabar ponė Hoffman pasisakys dėl likusių klausimų. Dėkui Jums. Labai ačiū. Peteri, ačiū e, pirmininkė, norėčiau papildyti kolegos žodžius ir pateikti papildomos informacijos dėl diskusijų su valstybėmis narėmis, kaip e, gyvendinti e, skirtingus elementus numatomos sistemos. Noriu pasakyti, kad taip vadinama e, PIF direktyva kurią svarstė ir biudžeto kontrolės ir lybė komitetas, numato, kad valstybės narės turi perkelti šią direktyvą iki kitų metų e, Liepos mėnesio. Kaip žinia, ši direktyva e, e, numato suvienodį apibrėžtis valstybių narių teisinėje sistemoje dėl tam tikrų baudžiamųjų nusikaltimų. Ir tai yra susijęs su materialiaja e, būsimos prokuratūros kompetencija. E, spalio pabaigoje valstybinarių ekspertai susitiks, jie įvertins perkelimo direktyvos darbus valstybėse narėse ir kaip žinia, e, terminas yra trumpas, mes norime išreikšti paramą valstybėms narėms dirbant. Taip pat norėčiau sureaguoti tai, kas sakė ponas Tarantas, tai yra prokuratūros biudžetas. Jūs tikriausiai žinote, kad kitų metų biudžeto projektą patvirtino komisija gegužės mėnesį. Prasiūlyme ir E, numatyta darbuotojų finansuoti, e, darbuotojams e, finansuoti jų atlyginimams, finansuoti lėšos nuo kitų metų 1,9 milijono numatyta. Ir taip pat numatytos lėšos bylų tyrimo sistemai prokuratūros, kad ji galėtų veikti veiksmingai. Jūs, ponė Tarantai, taip pat minėjote, kad Niderlandai uh, ir Malta prisijungė prie prokuratūros. Komisija yra labai patenkinta tuo, kad tos e, dvi narės prisijungė, dabar jau dalyvauja 22 valstybės narės e, šioje sistemoje ir mes turime įvertinti, kiek reikės papildomai darbuotojų prisijungus toms dviems valstybėms narėms. Taip pat e, Jūs sakėte, kad Lybė ir biudžeto kontrolės komitetas komisijai siūs laišką apie biudžetą e, darbuotojų sąrašą ir mes atsižvelgsime į jūsų laiško turinį ir į jūsų prašymus. Dabar kitas labai svarbus klausimas e, - būstinė Europos prokuratūros e, dirbama toliau. Komisija dirba su Luksemburgo valdžia tam, kad būtų užtikrinta, jog prokuratura e, turėtų deramą būsnę, kad galėtų veiksmingai veikti nuo savo e, veiklos pradžios ir mes jau pasiekėme nemažai šioje srityje. Jūs tikriausiai e, žinote, kad Luksemburgo valdžia pasiūlė nemokamą pastatą, kuris yra netoli teisingumo teismo, tai yra B bokštas Mes dabar techninių lygmenių kalbame apie funkcinius poreikius prokuratūros, apie tai, kaip uh, tas pastatas, kurį numatė Liuksemburgo valdžia, atitiks reikalavimus. Šiuo metu vyksta techninio pobūdžio diskusijos apie tai. Galiausiai norėčiau paminėti, kadangi esu Olafo politikos direktorė, norėčiau kai ką dar papildomai pasakyti. E, po, e, tai yra prokuratūra ir Olafas turės dirbti kartu, kai jau pradės veikti prokuratūra ir komisija gegužės pabaigoje pateikė pasiūlymą dėl Olafo reglamento e, pakoregavimo tam, kad jo veikla atitiktų prokuratūros e, veiklą. Tikslas pasiūlymo į Olafo reglamentą įrašyti atitinkamas nuostatas, kurios leistų veiksmingai bendradarbiauti dviems institucijoms ir Komisija taip pat pateikė keletą kitų kryptingų pakeitimų, kad Olafas galėtų dar veiksmingiau atlikti tyrimus. Mes taip pat sieksime ir toliau dirbti kartu su parlamentu, siekiant patvirtinti šio, šį pasiūlymą, kaip sakė Piteris, laikas nelaukia ir mes sieksime dirbti greitai, būsime laimingi, jeigu matysime rezultatus greitai, būtų malonu, kad tiek taryba, tiek parlamentas patvirtintų šios pasiūlymus prieš jums e, išeinant rinkiminių atostogų. Bet šiaip e, tikrai laukiame bendradarbiavimo su tolesnio su parlamentu, kuris ir šiaip jau yra labai puikus. Ar kiti nariai galės užduoti klausimus, pakomentuoti, tačiau pirmiausia pati norėčiau paklausti dėl e, finansinių išteklių ir išteklių darbuotojams, ar pakankamai jų yra numatyta, ar kokiu veiksmu ėmėsi komisija, kad įvertintų poreikius, e, kaip e, komisija gali pakeisti savo prognozes, ypač atsižvelgdama į e, naujų valstybių narių dalyvavimą, sustiprintame bendradarbiavimą. Kalbant apie darbuotojų samdymą pagal reglamento 20 straipsnį prokuratūros steigimo komisija pasikonsultavusi su taryba gali paskirti pareigūną, kuris e, taptų laikinuoju administracijos vadovu ir parengtų e, veiklos dirbą tikrajam administracijos vadovui ir komisija tokią procedūrą yra svaršiusi ir numačiusi, jeigu būtų paskirtas laikinas administratorius. Kalbant apie E, Europos generalinio prokuroro paskirimo, koks yra tvarkaraštis pagal 14 straipsnį. Ar komisija jau pradėjo renkti pasiūlymą e, dėl atrankos procedūros, prokuratūros veiklos organizavimas. Pagal 21 reglamento straipsnį prokuratūros veiklos organizavimas turėtų būti grindžiamas vidaus darbo taisyklėmis. Ir, e, e, prokuratūros vadovas turėtų pateikti tinkamą vidaus darbo tvarkos taisyklių pasiūlymą, e, kurį turėtų pas, patvirtinti kolegija. Ar komisija yra parengusi atitinkamą projektą, jeigu taip, ar valstybės narės buvo įtrauktos į šių darbo tvarkos taisyklių rengimo procesą ir e, ar Europos parlamentas gaus visapusišką informaciją. Apie tai turėčiau dabar steikti žodį poniai Grisbek, Libė frakcijos atstoviai. Nes aš noriu priminti, kad mes e, esame įpratę savo komitete kiekvienam kalbėtų steikti po dvi minutės. Ačiū, pan pirmininkai, kalbėsiu trumpiau. Uh, kaip ir kolegos džiaugiuosi pasiektą pažangą sprendžiant e, šį klausimą, nes jau daugelį metų siekiame, kad Europinė prokuratura generalinė būtų įsteigta. Džiaugiuosi tą informaciją, kurią išgirdome iš komisijos atstovų lūpų, tai noriu Jums padėkoti. Man klausimas yra uh, labai konkretus tiek parlamente, tiek e, mūsų frakcijoje daug kolegų mm, norėtų, pageidautų, kad būtų platesnių mastų veiksmėjų kovojama su organizuotų nusikalstamų, suteikiant tinkamus didesnius įgaliojimus su e, Europinė prokuratūra. Komisijos vadovas Junkeris yra paskelbęs apie galimą komisijos komunikatą dėl e, galimų įgaliojimų išplėtimo kovojant su organizuotų nusikalstamu Europinės prokuratūros, e, taigi visoms valstybėms narėjams ir jų visuomeniai, kalbant apie saugumo klausimus, ši tema yra ypatingai e, svarbi, tai galbūt kitą savaitę pirmininkas Junkeris apie tai daugiau pakalbės savo metinėme pranešime, tačiau aš naudodamas progą noriu Jums užduoti atitinkamą klausimą, ypač turint omenyje, kad ta idėja buvo pristatyta prieš kurį laiką. <clears throat> Panu Klinčiu žodžiu. Ačiū, papirmininkė. Šiandien e, mane lydi e, trys iš mano keturių vaikų ir keturi nukai. Jie pirmą kartą atvyko į Briuselį ir nori susipažinti su mūsų e, veiklos pobūdžiu, taigi aš kalbėsiu dabar su gimtaja kalba, užsidėkti ausinės. Šiandien E, svarstamas klausimas labai svarbus, ypač e, turint omenyje tai, kas rūp mūsų piliečiams per pastaros metus. E, kriminalinio skalstama veikla, jos mastas veikiau padidėjo nei sumažėjo, ne tik kalbant apie mokestinį sukčiavimą, tačiau ypač padidėjo skalstamos veiklos mastai susijęs su kriptovaliutomis. Svarstant daugiametę finansinę perspektyvą, matome, kad reikia kovoti dėl kiekvieno euro kuris yra reikalingas e, mūsų finansiniams poreikiams patenkinti, todėl labai svarbu kovoti su finansiniu sukčiavimu, todėl aš palankiai vertinu tai, kad e, steigus Europinę prokuratūrą šioje srityje galima pasiekti pažangos, apgailestauju, kad ne visos valstybės narės e, ketina dalyvauti jos veikloje, jeigu jos dalyvautų, turėtume geresnių galimybių sustiprinti bendradarbiavimą tarp e, prokuratūros ir e, Olafo ir jis galėtų vykti sklandžiau, pasitelkus geresnius pagrindus. E, taigi dabar reikės ateitie, manau, atskirti jų veiklos rytis ir tai nebus padaryti lengva, nes tai, kas Olafo vertinimui būtų administracinės teisės pažeidimas, prokuratūros vertinimu jau e, galėtų tapti baudžiamuoju pažeidimu. E, todėl reikia labai aiškiai atskirti kiekvienos institucijos įgaliojimų ir veiklos sritis. E, aš manau, kad užsibrėžus bendrą tikslą tikrai galime uh, jo pasiekti. E, labai svarbu siekti pažangos, nes e, mūsų piliečiai nuolat mato kūrimas naujas organizacijas, e, naujas institucijas, net jeigu jų steigimai yra pagristi. Piliečiai vis kritiškiau pastaruoju metu vertina ES ir jos institucijas, to įsitikinsime kitais metais per Europos parlamento rinkimus, todėl labai svarbu piliečiams tinkamai paaiškinti, kad prokuratura gins jų interesus, o ne didins e, biurokratinę Briuselio naštą. Ačiū panu Klinsui. Dabar panas Terikabras. Ačiū pirmininkė. Ačiū sutiktą informaciją. Penkis klausimus parengiau. Hmm. Tačiau man iš jų liko tik tai du. Atsižvelgiant į galimas sąsajas tarp vykdomos valdžios ir prokuroro tikrose valstybės narėse, kaip mes sugebėsime užtikrinti, kad tas dvigubas funkcijas atliekantis valstybė narių deleguoti prokurorai galės tinkamai atlikti savo darbą. Antras klausimas, kokiu E, problemų galėtume išvelgti e, prokuratūros veikloje, turint omenyje, kad ne visos e, valstybės narės sutiko ją įsitraukti ir ją dalyvauti. Tiek būtų konkrečių trumpumą klausimų. Lopės Agilar dabar. Most... Uh, Ačiū, labai svarbus šis klausimas yra iš tiesų Vienas iš nedaugelio šios kadencijos pasiekimų tiek komisijos, tiek parlamento e, yra susijęs būtent su Europinė prokuratūra, nors tai nėra vien Europos parlamento nuopelnas, e, kadangi procedūra buvo pasirinkta šiek tiek kitokia, tačiau dalyvavome e, nuo pat pradžių šio, šiame procese ir e, diskusijose taip pat dalyvavome dabar per bendrą laikas įvertinti patvirtinta ir galiausiai įgyventinti, e, patvirtinta strategija, pagaliau ją įgyvendinti. Ir Todėl akivaizdu, kad siekiant įgyventi būtina užtikrinti bendarbiavimą tarp Europinių struktūrų, pačios prokuratūros ir valstybių narių, stelkusi deleguojamus prokurorus, tačiau taip pat būtina nustatyti aiškius <clears throat> specifinius tikslus ir prioritetus. siekiant e, pagrysti Europinės prokuratūros egzistavimą, turime nie kovą su sukčiavimu, kovą su mokestiniu, finansiniu sukčiavimu, ypač e, kuris yra ypač, kuri yra ypač svarbi formuojant ES biudžetą. Aš e, buvau pranešėjęs e, rengiant ES finansinių interesų apsaugos direktyvą pasitelkus baudžiamąją teisę. E, finansinių interesų apsauga buvo viena iš svarbiausių priežasčių siekiant įsteigti Europinę prokuratūrą ir todėl Norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kokia yra struktūra numatyta prokuratūros veiklos, siekiant kuo tinkamiau bendarbiauti su valstybės narėmis, kovojant su sukčiavimu, turint omenyje, kad dėl sukčiavimo prarandamos didžiulės pinigų sumos, jau nereikia minėti e, PVM sukčiavimo, kuris kiekvienais metais E, kainuoja maždaug 50 milijardų eurų prarastų e, nacionalinio biudžeto įplaukų, taigi dabar turime galimybę pasistumėti į priekį, kovojant su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais ir e, nusekliau dėdami pastangas e, tiek valstybės narėse, tiek ir ES institucijose. E, e, norėjau atkreipti dėmesį į šios aspektus susijusius su Europinės prokuratūros veiklos strategijos įgyvendinimu ir prašyti pasidalinti jūs konkretesnėmis mintimis apie būsimus veiksmus. Ačiū. Dabar kalbės e, ponė Kiničiai. Mes žinome, vadovaujamės e, e, Libė komitete galiojančiams taisyklėms kalbėti neilgiau nei po dvi minutės. Mes biudžeto kontrolės komitete esame liberalai ir kalbame tiek, kiek norime. Makinyčiau jums žodis. Ačiū, man pirmininkė, norėjau padėkoti ponui Šonkai ir poniai Hoffmanui už e, pristatytą naujausią informaciją susijusią su e, Europinės prokuratūros steigimo e, proceso pažanga. Esu pavaduojantį narė biudžeto kontrolės komitete. Biudžeto kontrolės komitete siekiama skirti pakankamai finansinių išteklių ir uh, pakankamai e, darbuotojų Europiniai prokuratūrai tam, kad pastra galėtų tinkamai apginti ES finansinius interesus ir e, kad būtų užtikrintas kuo darnesnis visų suinteresuotų subjektų bendradarbiavimas, jas teigiant. Noriu užduoti dabar kelias klausimus, kaip ketinate pamėginti e, šios tikslus įgyvendinti, ar pasitelksite kokias nors ypating, ypatingus būdus, metodikas, humanitarinius išteklius, kaip stengstis stiprinti bendarbiavimą su Olafu ir Euro Justu, turint omenyje, kad prie prokuratūros prisijungia dvi papildomos šalis, kurios dabar dalyvaus sustiprinant bendarbiavimo procedūrą. Noriu paklausti, kaip ir kreipiuosi dabar į Olafo atstovę, kokiomis priemonėmis ir kokiais, kokius išteklius pasitelkęs Olafas galės padėti Europiniai prokuratūrai vykdyti tarptautinius tyrimus, kurie turėtų apriepti ir tų valstybinarių teritorijos, e, kurios nėra nusiteikusios dalyvauti Europinės prokuratūros veikloje. Taigi, neviršiu dviejų minučių laiko ir tokie būtų mano klausimai. E, ačiū dabar, paprašyčiau komisijos atsakyti į pačius svarbiausius klausimus, nu, o į kitus tikiuosi atsakysite raštu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems už klausimus. Aš pasistengsiu atsakyti į kelis klausimus ir po to Piteris ir kiti kolegos galės papildyti mano atsakymus. Ir be abejo, jei jūs e, parengėt klausimus raštu, mes į juos sureaguosime kaip e, tinkama. Yra. Aš norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kas jums labai rūpi, tai yra ištekliai, bet e, finansiniai ir žmogiškieji ištekliai. Jūs esate suprinti dėl to, kad jie bus nepakankami. Komisija pateikė pasiūlymą dėl biudžeto 2012 metais. Darybos dėl šio nu, pasiūlymo vyksta šiuo metu su biudžeto formuojančiomis institucijomis, tai yra su Europos parlamentu ir taryba. Ir be abejo, komisija norėtų kad e, viskas būtų padaryta tam, kad šiai iniciatyvai būtų skirtami pakankami ištekliai, nes tai yra viena iš mūsų pagrindinių pavyzdinių iniciatyvų. Ir todėl mes e, be abejo stengsimės padaryti viską, ką galime per dėrybas, e, bet dar reikės sulaukti jų rezultatų. Ir Malta ir Niderlandai prisijungė prie šios iniciatyvos, komisija dėl to džiaugiasi. Bet to norėčiau pasakyti, štai ką, nes kolegos apie tai kalbėjot. Administra, administracinio direktoriaus paskirimas. Procedu, jo skirimo procedūra jau beveik yra baigta ir netrukus mes turėsime laikinai pareigas einantį administracijos vadovą, nes jo atrankos procedūrą jau beveik baigėme. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Panas Tarant kalbėjo Atsiprašau, ponas Kapras kalbėjo apie e, valstybių narių deleguotų, deleguotus prokurorus. Čia reikia atsižvelgti į de, prokuratūros reglamentą, Europos prokuratūros reglamentą. Ten viskas yra parašyta. Yra parašyta, kad jie veiks nepriklausomai nuo savo valstybės narės ir da, a, a, mes be abejo su valstybės narėmis turėsime aptarti, kaip e, veiks šį deleguotųjų prokurorų sistema. Mes ketiname e, bendradarbiauti visais šitais klausimais, apie kuriuos jūs kalbėjote su valstybėmis narėmis. Toliau taip pat jūs minėjote ir bendradarbiavimą su Europolu ir kitomis agentūromis. Ir be abejo, tai yra vienas iš svarbiausių mūsų e, iššūkių. Eurojustas, Europolas, yra agentūros, kurios dirba e, šioje srityje ir mes be abejo stengsimės padaryti viską, kad galima būtų užtikrinti kuo geresnį jų bendradarbiavimą. Mūsų generalinis direktorius, e, ponas Stala, ketina susitikti su ponia Typol, Europolo direktorė e, rugsėjai. Ir mes tikimės, kad jie. Da, prates gerą bendradarbiavimo tradiciją. Toliau aš visiškai Jums pritariu, tai kad iš tikrųjų labai gaila, kad ne visos valstybės narės dalyvauja šiame, pro, e, šioje, šiame projekte. Mes e, e, stengiamės įginti valstybės narės, tai kad dalyvavimas šiame projekte yra reikalingas. Ir yra numatyta taip pat pagal OLAFO reglamentą papildyti uh, Nu, numatytos papildomos priemonės, kurios turėtų užtikrinti deramą bendradarbiavimą tarp šių institucijų. Ir Olafas, kiek mes matome, nori dirbti su Europos prokuratūra, nori užtikrinti, kad jie veiktų sėkmingai nes mes visi norime, kad su sukčiavimu būtų kovojama kuo veiksmingiau ES, tai yra bendras mūsų tikslas ir mes bendromis jėgomis jo sieksime. Pyta. Ačiū, Margaret. Be abejo, aš e, nesu ponia Šrioder, e, negaliu net ir apsimesti, kad. Da, e, da, nesu toks gražus kaip jie. Margaret jau kalbėjo apie tai, kad e, Europos deleguotųjų prokurorų savarankiškumas bus užtikrintas e, pagal numatytą sistemą. Reglamente yra nurodyta, koks turėtų būti deleguotųjų prokurorų statusas. Net jeigu jie ir uh, uh, dirbs vid, uh, dviejas pareigas, vis tiek turės. Uh, elgtis atitinkamai ir jei kils įtarimų, tuomet mes turime procedūrą, kuri padės mums spręsti situaciją. Taigi mes turime ir darbuotojams sakomą reglamentą kuriame yra nurodytos ir su apmokėjimu nu, su, nu, susijusios nuostatos. Ir mes tikimės, kad ši sistema padės mums užtikrinti, kad ne, net ir valstybinių narių paskirtieji deleguotojai prokurorai, kad ir liktami nacionalinis prokuroras vis dėlto galės ne, savarankiškai nepriklausomai nagrinėti Europos ligmens bylas. Ir e, mes taip pat be abejo e, stengsime užtikrinti, kad e, valstybės narės nedarytų įtakos jiems Toliau Lopės Agijar klausimas dėl to, kaip mes galėsime užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Taip, iš tikrųjų, čia kalba eina apie labai rimtus dalykus. Nuo pat pirmosios dienos e, mes bendradarbiaujame praktiniu būdu su valstybės narėmis mes Europos ir nacionalinių lygmenimis laikomės e, įgyvendinimo procedūros ir stengiamės padaryti viską, kad visi reikiami ištekliai būtų skirti šiam projektui, kad būtų paskirti teisingi žmonės. Čia kalba pirmiausia eina apie Europos prokurorų e, e, kandidatus Euro, Europos prokurorų pareigoms užimti ir po to be abejo deleguotuosius prokurorus. Pone Grisbek, Taip mes e, iš tikrųjų norėtume, kad prokuroro pareigos būtų kuo platesnės, kad jis galėtų tirti taip pat su terorizmu susijusias bylas. Tai be abejo yra labai aktualu kai kuriuose valstybėse narėse, e, beje ir jūsų šalyje. Ir e, komisija yra numačius, ponas Junkeris savo kalboje apie tai kalbėjo, parengti komunikatą apie mūsų tikslus iki 2025 metų. Šis komunikatas bus paskelbtas kitą savaitę. Ir mes suprantame, kad kovoti su terorizmu reikia tarp valstybinių lygmenių ir todėl iš tikrųjų Europos prokuro, prokuroras, jeigu galėtų dirbti šioje srityje, galėtų padėti mums sustiprinti kovą su tarpvalstybiniu terorizmu. Ir dar vienas dalykas dėl bendradarbiavimo su tomis valstybės narėmis, kurios nedalyvauja šiame projekte. Iš tikrųjų, šešios valstybės narės dar neprisijungė prie šio projekto, gal netrukus jų skaičius mažės iki penkių ir su šiomis valstybės narėmis e, vis tik reikės bendradarbiauti. Mes e, turime bendradarbiavimo mechanizmą, kuris yra gan sudėtingas, jis yra nu, išdėstytas Europos prokuratūros teigimo reglamente. Ir e, da, da, mums turėtų padėti taip pat ir Eurojustas ir Europolas nes mes norime naudotis ir visais tais mechanizmais, kurie neįeina Europos prokuroro sistemą nes akivaizdu mums reikia užtikrinti, kad būtų atvirai nuoširdžiai bendradarbiaujama. Ir da, Europos prokuratūra da, padeda mums stiprinti bendradarbiavimo teismų ir teisingumo srityje. Ir tikimės, kad da, turimos kitos sistemos padės prokurorui gauti visą jam reikalingą informaciją. Kartu su valstybėmis narėmis mes turėtume susitarti dėl bendradarbiavimo procedūros. Jau minėjau, kad da, iš esmės bendradarbiavimo procedūros pagrindai išdėstyti prokuro, Europos prokuratūros reglamente, bet mes norėtume da, dar su nedalyvaujančiomis šalimis pasitarti ir susitarti dėl konkretesnių bendradarbiavimo nuostatų. Pirmininkaujančios valstybės atstovė, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Taip, ačiū ponė pirmininkė ir labas rytas visiems. Labai trumpai norėčiau paminėti du klausimus, kurie šiuo metu yra nagrinėjami taryboje. Pirmiausia, tai yra konkurso skelbimas generalinio prokuroro pareigoms užimti. Mes šiuo metu laukime Europos parlamento ir tarybos sprendimo dėl vyriausiojo prokuroro skirimo. Ir yra numatyta, kad kandidatai turėtų būti tokio amžiaus, kad galėtų iki išėjimo į pensiją išdirbti septyniarių metų kadenciją, kuri negalės būti atnaujinta. Ir da, galutinėme sprendime da, dėl vyriausio prokuroro skirimo turėtų būti įtvirtinta šį nuostatą. Ir uh, komisija, komisija galėjo patvirtinti savo du konkursų skelbimą, tik tai jei bus atsižvelgta į tą sustrimą dėl e, amžiaus ribos, dėl 66 metų. Antra, šiuo metu mes e, da, ko, a, e, renkame atrankos komisiją. Mes gavome šią vasarą komisijos pasiūlymą. Jei viskas bus gerai, koreperas turėtų susitikti kitą savaitę, rugsėjo 12. Ir po to, kai taryba patvirtins savo sprendimą, tuomet mes atrankos komisiją galėsime įsteigti spalio mėnesį. Tai tiek žinių iš tarybos. Dėkoju, norėčiau pasakyti, kad mes toliau kalbėsime šiuo klausimu per koordinatorių posėdį vėliau šiandieną. Ir kaip ponė Grostet e, sakė, e, parengsime bendrą abiejų mūsų komitetų laišką. Dėkoju Jums už dalyvavimą šioje posėdžio dalyje. E, kitas klausimas. Gerimi kolegos, kaip tikriausiai žinote, kad Birželio 13 šiais metais komisija patvirtino pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo numatoma mm, numatyti sienų valdymo, migracijos ir saugumo uh, fondus, kurie mm, turėtų mm, būti daugiametėje finansinėje programoje 21-27 metams. Šiandieną e, išklausime komisijos, kuri pakalbės apie vidaus saugumo fondą. Ir taip pat kalbėsime apie prieglopščio ir migracijos fondą bei integruotą sienų valdymo, integruoto sienų valdymo fondą. Uh, Ir e, dar vienas dalykas - integruotas e, sienų valdymo fondas. E, apie tai taip pat kalbėsime. Tanja Fajon yra atsakinga parlamente už sienų valdymo ir vizų fondą, Mirjam Daly prieglopšio migracijos fondą, Žeron Leiners muitinės kontrolės įrangos fondas ir taip E, tie žmonės yra mūsų komiteto pranešėjai kaip tik. E, ponas Francisko Gasteliumės skyris atstovauja komisijos e, vidaus reikalų generaliniam direktoratui. Jis atvyko pas mus ir pristatys komisijos pasiūlymus, numatytas priemonės ir paskui atsakysi klausimus. Pone Gacelu, dešimčiai minučių jums suteiksiu žodį, kad pristatytumėte e, porą iš tų fondų dėkoju. Aš tikrai kalbėsiu trumpai, nes jūsų laikas ribotas, bet aš galėsiu ir į klausimus mielai atsakyti dabar ir kada nors kitą kartą. Pereikime prie skaidrių. Labai trumpai Mes sukaupėme patirties, atlikti vertinimai ir parlamentui buvo rezultatai e, vertinimų pateikti. E, ką mes išmokome? E, dėl apriepties elgiamės teisingai, mes uh, skiriame lėšas teisingiems tikslams, bet taip pat padarėme ir klaidų dėl to, kad nenumatėme pakankamai lankstumo galimybių. Uh, nebuvo koordinavimo tarp skirtingų priemonių, reikia daugiau supaprastinimo, reikia pradėti veikti greičiau, pradėti taikyti stebėsinos vertimo sistemas ir e, dirbti su valstybės narėmis. Tiksliau, reikia koordinuoti valstybių narių e, veiksmus. E, paaiškinsiu dėl lankstumo stokos. Mes skiriame finansavimą. E, pagal 10-12 e, metų e, duomenys 14 metams. Ką tai reiškia? Kai kilo rimta krizė e, prieglopščio prašyto imigrantų 15-16 metais skaičius padaugėjo ir veiksmai buvo sutelkti netose valstybėse narėse. Dešimtais 2008-2009 e, metais turime vienus statistinių duomenys, kurie nebetitiko 14-15 metų situacijos ir reikėjo spręsti problemas dėl to kilusias. Kitas dalykas, kai valstybėms narėms e, skiriamos lėšos, jie, jos pirmaisiais laikotarpio metais numato prioritetus e, bet pasikeitų situacija, jos nebegali koreguoti tų skirtų sumų pritaikymo ir tai kėlė nemažai problemų. Toliau. E, biudžeto lėšos. Matote, prieglapščio migracijos fondui skirta 10,4 milijardai eurų. Tai yra labai didelė dalis e, numatyta lyginant su dabartiniu finansavimu. Žinome, kad e, patvirtintas didesnis finansavimas, e, dėl to turėjo biudžeto institucijos 2,5 e, karto padintas ir finansavimas sienų valdymo fondui ir agentūrai, agentūroms sienų valdymo. 865 milijonai decentralizuotams agentūroms bus taikoma Frontexas, e, kai kurios kitas institucijos e, maždaug 12 milijardų gaus. Aš apie tai vėliau dar pakalbėsiu. Tikslai panašus kaip ir praeitie, trys pagrindinės veiklos rytis. Pirmiausia, reikia siekti bendros suderintos Europos prieglapščių sistemos, prieimimo pajėgumai, apmokymas, reikia visų elementų, kad ta prieglapščių sistema veiktų. Antras dalykas - parama teisėtai migracijai, perkelimas e, įvairios priemonės e, kitos ir Dar vienas svarbus dalykas - neteisėta migracija, kova su neteisėta migracija ir didesnis bendradarbiavimas su trečiomis šalimis. Kaip mes tą atliksime, labai konkrečiai veiksime, mes teiks, e, skirsime lėšas vienkartinės, vienkartinės išmokas tam, kad paskatintume žmonės grįžti. Taip pat numatysime e, daugiau galimybių e, teisiniai pagalbai, apmokysime darbuotojus, sieksime, kad gražinimas žmonių būtų atliekamas laikantis žmogaus orumo principų ir tarptautinių teisių. Taip pat mes sieksime sparčiau ir geriau uh, analizę atlikti prieglopščio prašymų. Kita skaidrė. Mes e, dažnai sakome, kad turime koordinuoti geriau, turime užtikrinti didesnį nuseklumą, bet mes e, dabar iš tikrųjų norime užtikrinti, kad migracija, integravimas atsispindėtų visose priemonėse, kurios susijusios su kitomis svarbiamis finansinės priemonės biudžete mes e, norime sąsajų su Europos socialiniu fondu. Pavyzdžiui, Ir e, e, visuose komitetuose kalbame apie tai, kad e, labai svarbu yra nepamiršti migracijos aspekto, nes prieglopšio migracijos fondo lėšų nepakanka dažnai tam, kad būtų galima suteikti veiksmingą pagalbą žmonėms vietoje. Nežiūrint to, kad numatytas finansavimas bus didesnis, E, išorės, pavyzdžiui, priemonėse, bet prieglopšio ir migracijos fondas e, turi būti valdomas atitinkamomis sąlygomis, kad veiksmai, kuriuos galima atlikti es viduje, būtų, kad juos būtų galima taip pat atlikti ir trečiosiose šalyse kad būtų galima taikyti būtinas priemonės trečiosiuose šalyse. Mes e, sieksime, kad e, būtų tokia galimybė, bet tai būtų tarsi antrinio pasirinkimo jau galimybė. E, suinteresuoti subjektai dažnai mūsų klausia. Jeigu jūs užtikrinsite integraciją iš socialinio fondo lėšų e, ir Prieglopšio fonde taip pat bus tam numatyta lėšų. Kaip jūs e, atskirsite, kaip jūs dirbsite tada, kaip atskirsite tas lėšas? Mes e, labai daug apie tai galvojame. Atskirimas e, lėšų susijęs su skirtinga veikla. Ir laiku prieglopščio migracijos fondas bus skirtas finansuoti pirmosioms integracijos priemonėms. Tai bus E, finansavimas pačioms būtiniamsioms priemonėms pačioje pradžioje proceso, pabėgėliams pavyzdžiui, arba e, šeimų nariams pagal šeimų susivienimo principus. E, viskas bus siejama su atskiru asmeniu. Pavyzdžiui, kalbos mokymas, pagrindinės bazinės integracijos priemonės. Ir priemonės, kurios susijusios su uh, galimybė patekti į darbo rinką, pavyzdžiui, bus finansuojamos iš socialinio fondo. Mes sieksime tas dvi sritis laikyti atskiras, bet kartais gali veikla dubliuotis, bet tas dubliavimasis gali būti pozityvus. Pavyzdžiui, gali atsirasti tam tikrų valstybių narių prioritetų, nacionalinių uh, prioritetų ir e, kartais e, reikėtų pradėti e, naudoti ar taikyti socialinio fondo ar migracijos fondo lėšas. Taigi sveikas dubliavimasis gali būti visiškai naudingas integracijos rytyje. Mes turime taip pat užtikrinti, E, tai, kad agentūros e, vaidintų aktyvesnį vaidmenį įgyvendinant e, fondų nuostatus ir naudojant lėšas. Toliau reikia, galvant apie šią priemonę, užtikrinti pakankamą lankstumą, bet reikia nepamiršti, kad 50 procentų finansavimo teikiama valstybėms narėms proceso pradžioje 10 procentų 11 metais ir 40 procentų e, vėliau. Tiksliau, kas dviejus metus viso laikotarpio metu, tam, kad būtų galima finansuoti naujus prioritetus, kuriuos jūs kaip teisės aktų prieimėjai siūlysite? Pavyzdžiui, galbūt e, reikės ambicingesnių tikslų, kuriuos bus siekiama uh, pasiekti 25 metais ir dalis lėšų iš tų 40 procentų bus e, naudojama tiems tikslams. Ir e, mes e, nenorime, kad būtų kaip anksčiau, kai neturėjome pakankamai lankstumo ir negalėjome veikti veiksmingai. Mes nebenorime, pavyzdžiui, veikti 25 metais pagal statistinius duomenius, kurie buvo susijęs su 19 metais. Aš e, bijau, kad šiek tiek viršysiu laiką, gal vieną minutę dar viena skaidrė. Integruoto sienų valdymo fondas. E, viena priemonė e, - sienų valdymo ir priemonė ir vizų priemonė, kita - muitinės aspektai. Du tikslai - paremti integruotą sienų valdymą ir vizų politiką sienų vizų kontrolė. Toliau. Labai konkretus numatyti tai, e, dalykai. Laivai, e, sraigtasparniai, e, kurie labai svarbus sienų e, valdymui. Taip pat e, labai svarbu e, paremti darbuotojus dirbančius e, šioje srityje. Bendradarbiavimas, sinergijos su. E, Europos e, sienos ir pakrantės apsaugos agentūra. Noriu pasakyti, kad agentūra ir valstybės narė šioje srityje veikia. Ir mes finansuosime ne agentūrą, bet valstybių narių e, sienos apsaugos e, pareigūnų veiklą. Ir reikia, kad jie būtų įtraukti į E, šią veiklą, bet agentūra e, sienų e, ir pakrančių apsaugos taip pat vaidins labai svarbu vaidmenį. Informacijos technologijų sistemos mes sulaukėme daug klausimų apie tai, kas finansuos tas sistemas. Nacionalinis komponentus, centrinį komponentą, centrinis komponentas per EULISA informacijos technologijų agentūra bus plėtojamas, o nacionalinės sistemos bus finansuojamos iš mūsų lėšų jungtis e, susijusios su vidaus saugumu e, bus finansuojamas iš vidaus saugumo fondo. Toliau matote kitas eilutes. Labai trumpai pasikartosiu. E, Mes taikome tą patį požiūrį kaip ir prieglopščio fondui. 50 procentų finansavimo skiriama valstybėms narėms 21 metais pagal 18-19-20 metų statistiką 17-18-19 galbūt. 10 procentų 25 metais bus išmokėta pagal 22-23-24 metų statistiką, kad e, kaip galima geriau atspindėtume realybę. Ir 40 procentų procentų teminės, e, teminis finansavimas e, bus skiriamas pagal prioritetus atsinaujinančius pagal e, dviejų metų darbo programas, kurios bus tvirtinamos komitologijos procedūros metu. Valstybės narės ir parlamentas tvirtins tuos prioritetus. Mhm. Toliau šių dalykų neaiškinsiu, kita skaidrė. E, kokie pozityvus nauji dalykai atsiras. Daugiau finansavimo, daugiau didesnis lankstumas, kaip ką tik tai jums sakiau, daugiau sąlygų. Manau, kad jūsų komitetas bus patenkintas tuo. Taip pat uh, užtikrinsime, kad būtų šengeno vertinimo rekomendacijos. Uh, taip pat uh, agentūra sienų valdymo numatė apta, aptars ir pristatys problemas įgyvendant ir taip pat e, bus siekima įtvirtinti žmogaus teisės ir e, pagrindinės teisės taikant visas nuostatas. E, AMF priemonę mes siūlome apriboti veik, paramą veiklai E, bet pakankamai lėšų skirti informacijos technologijų sistemos, kad būtų galima užtikrinti sklandų veikimą. Ir dar noriu pasakyti, kad yra ir kitos priemonės, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, mes turime bendrųjų nuostatų reglamentą visoms toms priemonėms. Ir e, tai bus paskutinė mano skaidrė, e, bendras finansavimas e, bus siūlomas e, tam tikroms sėtims, kurias ES nori ypatingai gerai įdėkti. Teminė priemonė Aš galiu aptarti ją, jeigu norėsite. Mes norime jos, kad galėtume greičiau sureaguoti į situaciją e, vietoje ir valstybės narės galės panaudoti e, lėšas atitinkamai. Ir taip pat bus e, numatytas pakankamai, la, pakankamas lankstumas. Aš žinau, kad jums labai svarbus yra supaprastinimo principas. Noriu jums paaiškinti, kaip mes sieksime to. Pirmiausia, peržiūrėsime kai kurias nacionalinės programas. Jos labai sudėtingos kartais būna. Taip pat norėsime supaprastinti sąnaudų galimybės. Konsultuosime su valstybėmis narėmis. Ne būtinai reikės kiekvienu metu skirti naujų institucijų, dabartinės galės perinti e, kitas funkcijas per naują laikotarpį. Matote gražų paveiksliuką apie tai, kiek priemonių e, yra susijusios su migracija ir sienų valdymu. Pirmininkė, prašyčiau jūsų baigti pasisakymą, nes laukiame e, komisijos nario Kingo, kuris turėtų ateiti 10 minučių po 10. Paskui nebeturėsime e, laiko aptarti jūsų klausimo. Jūs baigėte. Gerai, tuomet norėčiau suteikti žodį poniai Perlat. Pane Perlat, per dvi minutės turėt pristatyti savo pasiūlymą. Labai ačiū trumpai, kalbėsiu. Tik tai noriu pasakyti, kad e, mes e, siūlome pagal pasienio e, administravimo e, administravimo fondo kontekste įsteigti visiškai naują fondą, kuris būtų atsakingas ir leistų finansuoti muitinės įrangą, kontroliuojančią sienas kertančias prekes ir gaminius. Pagrindinis skirtumas čia su ankstesnė e, sistema yra e, susijęs su tuo, kad nauja sistema leiks atsižvelgti ne tik į geografinius skirtumus tarp valstybių narių, e, kalbant apie muitus, muitų kontrolės sistemas, tačiau taip pat ir skirtingus jų išteklius ir pajėgumus. Mes siekiame tokiu būdu pagerinti muitinės procedūras ir E, padaryti tą pačiose e, pažeidžiamiausiose išorės e, sienos taškose, todėl ir siūlome įsteigti integruotą pasienio kontrolės fondą, kurio lėšomis bus galima geriau kontroliuoti išorės ES išorės sienose, ties išorės sienomis vykstančius procesus. Šiam fondui bus skiriama per septynių metų laikotarpį 1,3 milijardai eurų. Mes šiomis lėšomis muitų tarnybą ir muitų sąjungą remsime, siekdami apginti ES ir valstybių narių ekonominius interesus, užtiksime saugą ir saugumą, sieksime apsaugoti ES nuo nesažiningos ir nelegalios e, prekybos ir skatinsime teisėtą verslą. Fondo lėšomis e, bus e, įsigijamos, finansuojamos, atnaujinamos atnaujinama ir įsigijama muitinės įranga. Čia turiu omenyje E, rengino e, spindulius naudojančią įrangą, automatizuotas e, sistemas, kitą įrangą, kuri nustatytų gabenamų prekių pobūdį mes, nesi, mūsų funkcijos nesidubliuos su kitais finansavimo šaltiniais, mes, pavyzdžiui, nefinansuosime informacinių technologijų sistemų įsigijimų nei šalis kandidatės, nei kitos šalis negalės gauti paramos iš mūsų fondo, e, kad būtų skirma mūsų fondo parama. Pirmiausiai e, bus įvertinami valstybių narių poreikiai, pasitelkus komitologijos procedūrą, bus parengiamos atitinkamos veiklos e, programos ir į nuostatas atsižvelgiant bus skirimos finansinės lėšos, kiekvienai valstybė narė atsižvelgiant į jos e, pasienio e, sistemų pobūdį, kadangi e, kiekvienos valstybės narės pasienis yra skirtingas ir jam yra reikalinga skirtinga įranga. Mes įvertinsime jūrų, oro ir sausumos e, pasienio specifiškumą, skirdami savo paramą. Na, ir galutinė, paskutinė mano skaidrė yra skirta tarpusavio e, santykiui tarp e, pasienio kontrolės įrangos ir integruotos pasienio kontrolės sistemos. Mes įgyvendinsime tinkamą programą, kuri bus e, taip pat naudojama bendrabiavimui skatinti, e, keitimusi teigiamą patirtimi ir e, kitiems integracijos procesams. Ačiū. Galiu tik pažadėti, kad komisijos PowerPoint prezentacija bus išsiuntinėta komiteto nariams. Noriu pasisveikinti su komisijos nariu Kingu. Ir e, turėsime laiko tik tai išklausyti e, pranešėjų nuomonę. Žodis poniai dalį. Ačiū. Po pirmininkė, ačiū kolegos. Aš kalbėsiu taip pat ir e, Tanės Fajon vardu. Pradėsiu nuo prieglopščio migracijos fondo kadangi šitame rengiu pranešimą, manome, kad e, prieglopščio migracijos e, fondas leis mums geriausiamis priemonėmis e, padėti valstybėms narėms, suinteresuojams subjektams, kurie siekia spręsti prieglopščio migracijos prašytų migrantų problemas, e, palyginti su ankstesniu 3,5 milijardo eurų finansavimu, dabar numatomi 10,8 milijardo eurų leis valstybėms narėms geriau įgyveninti savo įsipareigomus. Labai svarbu, kad prieglapšio ir migracijos fondas neprarastų e, iš akių, nepamestų iš akių savo svarbiausio tikslo, tai yra e, solidarumo. Todėl tai noriu žodžiu kelis klausimus komisijai. Pirmiausiai, Kaip minėjau, svarbiausias tikslas yra solidarumas, nepaisant to, norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl e, e, šio fondo veiklos e, pagrindinis solidarumas nebėra šio fondo veiklos pagrindinis tikslas. Taigi, kaip E, remiantis teikiamų pasiūlymų būtų galima užtikrinti deramą e, finansavimo lygį siekiant tikslų kiekvieną valstybę narė ir nereikėtų matyti minimalių tikslų. E, ar skiriant prieglopščio ir migracijos fondo lėšas trečiosiams narims, tre, trečiosiams šalims, ar komisija galėtų paaiškinti, kodėl yra numatyta tokia galimybė. E, taip pat kalbant apie pažangos vertinimo rodiklius, jie visi yra e, kiekybinio pobūdžio. Ar komisija neturėtų pasitelkti ir kiekybinio pobūdžio vertinimo aspektų, pavyzdžiui, susijusių su, su e, nedarbo mažinimu arba migrantų vaikų prieimimu į vietos mokyklas komisija e, turėtų e, Europos parlamentui daugiau informacijos apie šios klausimus pateikti, nekantrai laukiu tolimesnio bedarbiavimo su, e, pran, su visais šešėliais pranešėjais, tais parlamentariais ir laukiu misijos atsakymų maždaug klausimus, o dabar, jeigu leisite, pristatysiu Tanės Pajon poziciją dėl integruoto pasienio administravimo fondo. Deja, Tanė Fajon negali dalyvauti posėdėje, taigi jos vardu noriu užduoti kelias klausimus komisijai Tiek aš, tiek ponė Fajon manome, kad skirtingos biudžeto priemos yra labai svarbios ES ir jos piliečiams, nes leidžia e, mūsų politinius sprendimus paversti konkrečiais veiksmais. Pone Fajon ketina atidžiai vertinti komisijos pasiūlymą, kadangi yra pranešė tam, kad būtų užtikrinta, jog siūlomi sprendimai atitiktų piliečių lūkesčius, atsižvelgiant į egzistuojančius skirtingas priemonės išorės politikos srityje. Noriu paklausti komisijos, kodėl komisija ketina finansuoti veiksmus trečiosiuose šalyse, pasitelkus šią finansinę priemonę, kuri skirta vidaus politikai. Ir šis klausimas buvo užduotas taip pat ir kalbant apie prieglopščio ir migracijos fondo, taip pat Pane Feinar paklausti, kokia yra priedų, koks yra priedų vaidmuo, kalbant apie šį pasiūlymą dėl teisės akto. Ir e, e taip pat e, kilo klausimų dėl rodiklio priepties ir panašių dalykų, e, kadangi yra numatoma finansuoti veiksmus susijusius su <clears throat> mm, e, e, jūrų sienos apsauga. Pone Fajon, noriu sužinoti, kodėl komisija nenumatė minimalaus finansavimo e, kiekvienai tiksliniai e, sryčiai ir kaip komisija ketina užtikrinti, kad būtų finansuojamos visos veiklos rytis, apie kurias kalbame antrajame priedė. Taip pat egzistuoja dar du klausimai, kuriems nepakankamai dėmesio skirma gyvenimo fazėje ir tai yra būtinybė užtikrinti E, didesnį lėšų panaudojimo skaidrumą ir pagrindinių teisų e, laikymas ES. Tik žinau, kad klausimų yra daug, tai mes tiktume gauti atsakymus ir raštu iš šios klausimus, ponas Lenars. Ačiū, kalbės kaip man trumpiau, noriu paminėti du dalykus, kurie man yra svarbus. E, kaip ir kolegė Dali, dėl e, prieglopščio ir migracijos fondo. Palankiai vertinu tai, kad skirimas didesnis finansavimas, siekiant tinkamai gyveninti ir nuoslaikų migracijos ir prieglopščio suteikimo politiką. Keista, kad ši išsami diskusija dėl prieglopščio ir migracijos fondo vyksta šiuo metu, kuomet nėra pasiekta jokia pažanga diskutuojant dėl prieglopščio ir migracijos kitų dokumentų būtų neblogai, jeigu taryba čia pasistengtų šiek tiek daugiau pažangos pasiekti ir bent jau darybas pradėti. Noriu paklausti, kodėl e, komisija nemano, kad e, ypatingas šio fondo veiklos tikslas turėtų būti su solidarumo. Stiprimas kalbant apie paskirstimo lėšų e, formulę, Džiaugiuosi, kad šią paskaisimo formulę vis labiau atsižvelgiama į tai, iš kiek valstybių narių, kiek migrantų yra sėkmingai gražinama jų kilmės šalis, tačiau Europos Sąjungoje mes privalome užtikrinti, kad e, būtų skiriamas pakankamas dėmesys pačioms svarbiausiams migracijos problemams. Taip pat noriu paklausti, kodėl komisija nusprendė įtraukti trečiasias šalis e, į e, gaunančių galimai finansinę paramą sąrašą, kai iš priemonių skirta vidaus politikos sprendimas. Taip pat yra klausimas e, dėl sąsajų e, tarp šio fondo ir socialinio fondo, siekiant pagreitinti migrantų integravimą, e, pavyzdžiui, kalbų kursams. Taigi, kalbų kursai gali būti mokami tiek iš socialinio fondo, tiek iš migracijos ir prieglopščio fondą, tai reikia, reikia aiškiai atskirti atsakomybės sritis, tačiau apie tai vėliau kalbėsime pakalbėti, kalbant apie e, mūtinės įrangos įsigijimo, e, finansavimo priemonės sustiprimą, tai yra labai e, svarbu, nes e, nusikalteliai e, tikrai pasinaudoja mūtų sistemos silpniausiamis grandimis ir spragomis labai e, veiksmingai. E, Manome, kad e, pateiktas pasiūlymas, nepaisant to, kad yra pakankamai gerai suformuluotas ir objektivus, galėtų būti pagerintas. E, labai svarbu, kad ES veiktų e, suderinta muitų kontrolės sistema ir valstybės narės pakankamai aktyviai dalyvautų bendros muitų sistemos veiklos analizėje vertinimus, e, siekiant tinkamai vertinti e, prekių gaminių srautus, e, kylančias grėsmės ir mes tikime ir tikimės, kad pastelkus šio fondo lėšas bus užtikrintas pakankamas lankstumas sprendimų gyvendinimo ir pasiekti užsibriežti tikslai. Lopės Agilar dabar kalbės. Kalbant, turite minėję, kad komisijos narys Kingas laukia galimybės su mumis padiskutuoti, turime pasakyti, kad kalbant apie prieglobstį ir migraciją, negalime nuvertinti šių dalykų, nes tai yra svarbiausias šios kadencijos klausimas, bet kokiu atveju tiek e, teisiškai vertinant, tiek ir politiškai vertinant, o tai yra dar svarbiau. Reikia padėkoti už šią prezentaciją daug techninės informacijos pateikta, formatas puikiai pasirinktas, tačiau ta trūkstama grandis yra akivaizdi. E, Svarbiausias dalykas, kalbant apie prieglopstį ir migraciją, buvo susijęs su e, solidarumu ir e, prieglopstį ir migracijos fondas iš pradžių ir buvo skirtas solidarumui stiprinti, o mes šiandien neižvelgiame jokių sąsajų su solidarumu remintis Lisabonos sutartimijos 8 straipsnių. Solidarumas tai nėra kažkokia tai svajonė, kažkoks pageidavimas, solidarumas yra teisinė prievalė. O čia mes neišvelgiame jokių sąsajų, kalbant apie lankstumą, taip mes galime reaguoti e, e, į valstybių narių pagalbos prašymus ir e, šauksmus, kai jos jau nebežino, kur kreiptis. Bet kokie kryžėje galima tikėtis, kad Uh, po vieno epizodo uh, seks kitas. Jeigu dabar Ispanijai reikia paramos priimant migrantus, tai uh, galbūt kitą dieną to prireiks kitai valstybei nariai. Um, pirmiausiai mes nepademonstravom solidarumo Italijos atžvilgiu E, dabar į panašią situaciją yra patekusi ir Ispanija. E, taigi solidarumą mes nematome. Todėl e, bent jau bet kokia ankstesnė prezentacija pirmiausia būdavo kalbama apie solidarumą, dabar mes to pasigėdame. Trumpai dabar noriu pakalbėti ir apie tą nuorodą, kuri buvo įtraukta į skaidrę, kurioje buvo kalbama apie būtinybę skatinti teisėtą migraciją, legalią migraciją. O. Tačiau iš tiesų mes kalbame, tik, nekalbame visiškai apie e, legalią migraciją, mes kalbame apie e, migracijos užkardimą, apie e, vizų režimo sugriežtinimą ir e, atvykstančių migrantų tiek savanoriško, tiek priverstinio gražinimo mastų didinimą. <clears throat> Aš manau, kad savanoriškas grįžimas tikrai nėra laisvas įmanomas <clears throat> laisvo valia, visuomet turime kalbėti apie priverstinį gražinimą. Tačiau čia mes neižvelgiame jokių sąsajų su bet kokiamis galimybėmis teisėtai legaliai atvykti Europos Sąjungą. Taigi čia tas, tas tarpusio prieštaravimas ir toliau iš, išlieka, mes ir toliau didiname atotrukį tarp savo pastangų gražinti į kilmės šalis nelegalius migrantus. Ir visiškai nesirūpiname galimybę žmonėms daryti sąlygas legaliai atvykti Europos Sąjungą. Ačiū. Kadangi laiko neturime, mėly kolegos, turime pradėti diskusiją su komisijos nariu Kingu, tai kitą keitimąsi nuomonėmis šią temą turėsime surenkti per artimiausias savaitės, apgailestauju dėl to. O dabar norėčiau paprašyti komisijos atsakyti per 10 sekundžių e, tik tai į pačius savęs klausimus, visus kitus atsakymus pateikti raštu. Iš tikrųjų nebus labai paprasta, be abejo solidarumas yra sveikintinas, solidarumas yra reikalingas visur ir visuomet, apie solidarumą šiame dokumente mes ir e, kalbame, e, daug kur yra paminėtas solidarumas ir iš tikrųjų solidarumas nėra paminėtas kaip e, tikslas, todėl kad solidarumas buvo įtrauktas į kitus tikslus. Perskirstimas e, asmenų e, e, ir kiti dalykai, visi vienai per kitaip yra susijęs su solidarumu. Uh, Kiekvienas priemonė, kiekviena priemonė susijusi su integracija yra susijusi su, e, su e, solidarumu. Ir čia kalbame apie ne vieną valstybę narių solidarumą, bet visų suinteresuotų šalių solidarumą. Ir be abejo, mes atsakysime visus klausimus raštu. Visi klausimai buvo labai įdomus ir buvo kalbama ir apie indikatorius, konkrečius skaičius ir taip toliau. Taigi labai dėkoju ir nekantrai lauksiu kito mūsų susitikimo. Dėkoju. Labai ačiū, gerbėjai kolegos. Man labai malonu pasakinti pas mūsų atvykusi komisijos narį poną King. Mes turėtume pasikeisti nuomonėmis šiandien su komisijos nariu. Komisijos narys ponas King pristatys mums da, saugumo sąjungos prioritetus. Da, ir mes galėsime juos aptarti kartu su juo pagal struktūrinio dialogo da, schemą. Uh, Ir pirmiausia, mes suteiksime žodį komisijos nariui ir po to nariai galės užduoti savo klausimus. Taigi prašau. Dėkoju, da, labai dėkoju, gerbėjau komiteto nariai, labai malonu Jūs matyti. Prieš metus Jūs mane pakvietėte atvykti čia tam, kad aš galėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip mes kūrėme saugumo sąjungą. Tuomet a, a, a, mes kalbėjome apie. A, per pirmuosius mano darbo komisijoje pasiektus rezultatus. Sėkmingas buvo, buvo tas susitikimas šiais metais padarėme nemažai pažangos, kad, bet kartu matome, kad saugumo grėsmių daugėja ir jos tampa įvairesnės. Šiandien Be abejo, galime aptarti bet kokius jums rūpimus klausimus, bet aš norėčiau skirti ypatingą dėmesį dviejopam tikslui. Mes kalbu apie nepaprastai svarbius pasiūlymus, jie turėtų būti parengti ir taip pat turime įgyvendinti dokumentus, kurie jau galioja. Mes šiuo metu išgyvename labai svarbų laiką, kai Europos komisija, Europos parlamentas, taryba ir valstybės narės turėtų įgyvendinti visus bendrus susitarimus. Tai yra, turime siekti tų, tų visų tų dalykų, dėl kurių susitarėme prieš pradėdami dirbti. Taip, iš tikrųjų, dar daug ką reikia padaryti per ateinančius mėnesius ir kartu suprantu, kad yra dar šiokių tokių trūkumų ir spragų mūsų teisėkuros darbe. Pavyzdžiui, kaip yra parašyta ataskaitoje, kiek kainuotų mums Europos nebuvimas ir kovos su terorizmu ataskaitos yra nurodyta, kokiu veiksmu reikėtų imtis. Aš norėčiau priminti jums, kaip mes organizuojame darbą šioje srityje. Tam, kad galėtume reaguoti į terorizmo grėsmę, mes uh, ėmėmės veiksmų da, uh, dviejose da, srityose, dvi, dviejopo pobūdžio. Viena vertus mes suprantame, kad mums reikia sukurti savo, ats, sustiprinti savo atsparumą. Uh, Ir antras svarbis rytis yra mūsų reakcija, mūsų reagavimas į išpolius, kai jie įvyksta. Pirme, pirmojo srityje mes norime priboti teroristų galimybės naudotis pinigais, galimybės gauti ginklus, ir kitas jiems reikalingas priemonės. Ir čia mes stipriname sienų apsaugą, darome viską, kad teroristai negalėtų gauti netinkamų suklastotų tapatybės dokumentų. Ir Čia mes stengiamės kiek įmanoma daugiau išnaudoti savo turimas informacijos sistemas, e, užpildyti tam tikras jose egzistuojančias spragas. Ir mes kūrėme taip pat ir naujas informacijos sistemas, tai yra atvykimo išvykimo sistema, tai yra nuosprendžių sistema, e, nuosprendžių registrų informacinės sistemos ir taip pat stipriname EU e lysą. Be to, mes e, pradėjome dabar e, kovos su e, pinigų plovimu direktyvos peržiūrą. Kalbėdamas apie ginklus, galiu pasakyti, kad mes stipriname ginklų kontrolę, įvežimų išvežimų ginklų kontrolę. Ir taip pat geriau kontroliuojame įvairias sprogstamasias medžiagas. Tam, kad galėtume sutrukdyti Daešų verbuoti asmenis, mes ėmėmės veiksmų radikalėjimui pažaboti. Antroje srityje, tai yra sparumo stiprinimas, mes skatiname bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų du šalių, tam skirime deramą finansavimą. Taip pat didiname keleivių saugumą ir ėmėmės tolesnių e, žingsnių uh, užtikrinant geresnę cheminių, biologinių, radiologinių ir kitų brandolinių ginklų kontrolę. Kibernetinės saugumas dar vienas, viena svarbi sritis. Čia mes atsižvelgime į pono Junkerio prašymą išsakytą jo metinėme pranešime. Uh, ir sukūrėme e, kibernetinio saugumo agentūrą ir pateikėme naujus pasiūlymus dėl kovos su dezinformacija. Tai yra itin svarbu, norint e, e, apsaugoti mūsų rinkimus, rinkimų sistemas. Taigi, kokie dabar yra pagrindiniai dosie, kuriuos nagrinėjame? Kokie yra svarbiausi teisėjai, kurios pasiūlymai? Pirmiausia, pasiūlymai sustiprinti da, mūsų informacinių sistemų saveikumą. Ponas Lenart, ponat Mela parengė pranešimus. Mes išnagrinėjome beveik tūkstantį pakeitimų, kuriuos pateikė parlamento nariai. Aš žinau, kad pranešėjai šiuo metu rengia kompromisinius pakeitimus. Aš ir mano komanda esame pasiruošę padėti jums. Jūsų darbe visuomet, kad tai jums bus naudinga ir tikiuosi, kad trišalės darybos prasidės netrukus. Antra, pasiūlytos naujos taisyklės kurios turėtų padėti policijos ir teisės saugos pareigūnams gauti elektroninius įrodymus. Mes norime sustiprinti dabartinę sistemą tam, kad būtų apsaugotos pagrindinės teisės ir mes tikimės, kad mes galėsime patobulinti dabartinę sistemą, nes šiuo metu bendradarbiavome savanoriškų požiūrių ir dėl to kartais atsiranda tam tikrų spragų ir neužtikrintas yra saug, tra, skaidrumas. Ir be abejo, mes esame pasiruošę visuomet padėti teisėkuros institucijoms, konkrečiai poniai Sipel Sipel, pranešėjai ir tikimės, kad šis dokumentas bus patvirtintas iki kadencijos pabaigos. Trečias dokumentas. Mūsų pasiūlymas sustiprinti dabartinės taisyklės dėl e, sprogstamų medžiagų prekursorių patekimo į rinką. Mes pateikėme savo pasiūlymą ir ponas Mamikins rengė pranešimą Europos parlamente ir tikimės, kad mes galėsime dar per šią kadenciją susitarti su Europos parlamentu. Ketvirtas dokumentas. Mes norime da, užtikrinti, kad teroristai negalėtų gauti finansavimo ir tai kad jiems būtų sunkiau naudotis variomis e, sąskaitomis. Ir todėl teisėsaugos pareigūnai e, turėtų turėti didesnę prieigą prie bankų duomenų, prie sąskaitų ir sąskaitų registro. Mes e, tikimės, kad parlamente bus susitarta dėl to, kurie komitetai turėtų būti atsakingi tą, už tą klausimą ir lauksime ponio Radev pranešimo. Penktas dokumentas mūsų pasiūlymas sustiprinti teisės saugos pareigūnų gebėjimus kovoti su uh, nusikaltimais, kurie nėra susijęs su grinaisiais pinigais. Pone Kaufman rengė pranešimą ir bendradarbiausiamis Europos parlamentu siekdami užtikrinti, kad galiausiai parengtume tinkamą dokumentą. Šeštas mūsų pasiūlymas sustiprinti ES tapatybės kortelės saugumo užtikrinimo priemonės. Mes turime kovoti su dokumentų klastojimu. Nes e, teroristai ir, ir nusikaltėliai naudojasi e, suklastotais e, dokumentais. Dar vienas dokumentas saugumo, susijęs su kibernetiniu saugumu, kuris be abejo rūpės jūsų komitetui. Ir norėčiau priminti Jums, kad komisija šiuo metu rengia pasiūlymą dėl kovos su neteisėtų teroristiniu turiniu internetu. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes jau kuris laika, laikas kovojame su neteisėtų interneto naudojimu, turime formą sukurtą tam tikslui. Bet dėja dar turime pripažinti, kad internete yra dar nemažai neteisėto terorizmas kurstančių, kurstančių turinio. Uh, Kovo mėnesį mes pradėjome viešasias konsultacijas, kurių metu siekime išsiaiškinti, kokiu teisės aktu mums reikėtų Europos Sąjungoje. Be to, e, žinome, kad Europos Sąjungoje kalbama ir apie e, e, tam skirtą platformą ir apie skaitmeninę rinką. Ir pateiksime teisėkrus pasiūlymus e, dėl šių dalykų. Ir paskutinis dalykas - įgyvendinimas. Apie jį jau kalbėjome, aš jau minėjau, kad mes turime visi užtikrinti, kad tie susitarimai, dėl kurių susitarėme, būtų gerai gyvendinami. E, Keliai duomenų įrašai, direktyva turėjo būti perkelta nacionalinius teisynus iki gegužės. Liepos mėnesį pradėjome nevykdymo procedūrą prieš tas valstybės, kurios to nepadarė. 17 valstybių narių pranešė mums apie tai, kad visiškai perkelė savo, šią direktyvą savo teisinus. Dvi valstybės narės iš dalies perkelė direktyvą ir tikimės, kad kitos šalės netrukus e, užbaigs direktyvos perkelimo į nacionalinį teisinę procedūras. Toliau turėtume įgyvendinti kad tinklo e, informacinių sistemų saugumo direktyva ir policijos bendradarbiavimo direktyvos tinkamai būtų perkeltas nacionalinius teisynus. Prieš tas valstybės, kurios to nepadarė, pradėjome pažeidimo procedūrą Liepos mėnesį. Tinklų direktyva yra labai svarbi, jie turėtų sustiprinti nacionalinius gebėjimus, sustiprinti bendradarbiavimo ES lygmenių ir užtikrinti geresnį rizikos valdymą, suteikti didesnį aiškumą visiems operatoriams ir tinklo naudotojams visoje ES. Duomenų uh, uh, apsaugos policijos direktyva yra reikalinga tam, kad mes galėtume kuo geriau užtikrinti asmens duomenų kontrolę ir kad mūsų teisės, kuris pareigūnai galėtų naudotis tais duomenimis, tai yra reikalinga nusikaltimams ištirti ir kad kartu būtų apsaugotos pagrindinės teisės. Visos šios direktyvos turėtų būti tinkamai gyvendinamos, nes nuo to priklauso mūsų, mūsų saugumas. Ir Norėčiau paminėti dar kelias kitas priemonės. Kovos su terorizmu direktyva. Rugsėjo 8 diena. Jie turi būti perkelta iki rugsėjo 8 dienos nacionalinės teisinos ir dar viena šaunamų ginklų direktyva, kuri turėjo, turėtų būti perkelta į nacionalinės teisinus iki rugsėjo 14 dienos. Jau minėjau, kad kai pirmą kartą mes su jumis bendravome, tuomet, kai aš buvau, kai vyko mano klausimai, kalbėjome apie tai, kad turime stiprinti bendradarbiavimą, nes teroristai tikrai išnaudoja mūsų nepakankamą koordinavimą ir bendradarbiavimą. Ir e, dirbame šiuo klausimu. Po metų dėja mes negalėsime su jumis susitikti, bet per kitus septynis mėnesius aš uh, darysiu viską, ką galiu ir nebejoju, kad bendromis pastangomis galėsime e, išnaudoti pastraisiais mėnesiais įgytą pagreitį ir galėsime baigti renkti visus dokumentus ir pasiekti nustatytus tikslus. Tai yra užtikrinti didesnį saugumą visiems. Dėkuoju. Uh, Dabar koordinatoriai pateiks klausimus. Roberta Matsola, pirmoji, prašau kalbėti visų neilgiau kaip dvi minutės. Uh, Dėkoju komisijos nariai King, ačiū, kad dar kartą atvykote pas mus ir nu, mums taip išsamei pristatėte dabartinę padėtį, man nereikės dviejų minučių, trumpai paklausiu jūsų. E, komisijos planai kovoti su neteisingu duomenų iš socialinių e, tinklų panaudojimu artėjant Europos parlamento rinkimams. Konkrečiai reaguoju į jūsų, jūsų vasaros e, pareiškimą apie tai, kad reikia e, užtikrinti, kad mūsų visuomenės pagrindai, jų neteisingas panaudojimas ne pakenktų ateičiai. Ir dabar reikia veikti iškart, jūs taip sakėte. E, tai yra vienas iš aktualiausių mūsų rinkėjams klausimų. Dėkoju, Roberta, ponė Sipel. Labai ačiū. E, sritis, kur yra gana sudėtinga. Policijos veikla keičiasi, e, policininkai turi prisiderinti prie besikeičiančių nusikaltėlių veikimo modelių teroristų. E, po pirmųjų islamiškųjų teroristų išpolių tai tapo ypač aktualu. Ir matome, kad keičiasi darbo tvarkiai keičiant, kovojant su teroristais. Ir teroristai veikdami e, keičia savo modelį, reikia gilintis apie tai, kaip pavyzdžiui vyksta gražinimai, kaip vyksta radikalizavimas. Mes turėtume iš tiesų taikyti kai kuriuose srityse papildomas priemonės, bet noriu paklausti, ar mes esame pasirengę lankščiai reaguoti į tuos pokyčius. Jūs minėjote, kad pasarysiais metais E, islamų terorizmo išpolių sumažėjo, tačiau atsirado su separatizmu e, susijusių išpolių su kraštutinių dešiniųjų ar kairiųjų veikla. Noriu paklausti jūsų, kaip jums atrodo. Ar tie skirtingi išpoliai e, turi sulaukti kitokios reakcijos? ir kaip mes, ar galima pasinaudoti dabartėmis priemonėmis ir kas numatyta ateičiai. Dar vienas klausimas - socialinė žiniasklaida, jos prievolės. Turime nepamiršti, kad veikia e, pasaulio lygio veikėjai, kurie e, ištrina ar teikia tam tikrą turinį. Mes neturime globalių atsakymų ir tarsi privatų sprendimą priimami apie tai, kas perkeliama į skaitmenį pasaulį, kas ne. Taip pat noriu paklausti jūsų apie tai. Kartais e, ištrima tai, ką ir tai padaroma, tam tikra informacija ir mūsų nuomonė tai padaroma neteisinga ir ne visuomet tą atlieka e, algoritmai. Šimtai tūkstančių žmonių tą daro, kurie labai dažnai dirba pačiomis prašiausiamis sąlygomis. Ir noriu paklausti, kaip mes galime dirbti kartu su atitinkamomis bendruomis, kaip galime reglamentuoti jų veiklą. Uh, Galbūt e, tai nėra jums komisijos narys skirtas klausimas, tai galbūt bendresnio pabučio klausimas mums visiems, kaip mes galime laipsniškai sumažinti tų e, didžiųjų veikėjų galę, kaip užtikrinti geresnę kontrolę ir pasiekti, kad ne privačiais sprendimais priimama tai, ką daryti su privačiai siunčiamomis tam tikromis žinutėmis, kad tai būtų um, sprendimai priimti tam tikrų viešų institucijų. Ponas Terikabras, žalių vardu. Dėkoju. Komisijos nariai, trys klausimai. Trumpai gal galėtumėte paaiškinti, kas numatyta e, būsimame reglamente dėl teroristinio turinio e, internete skleidimo e, prevencijos ir vėliau rugsėjai bus pateiktas pasiūlymas toliau, kaip identifikuojamas neteisėtas turinys, e, kaip atskirimas jis nuo turinio, kuris kažkam nepatinka, kur yra ribos tarp įstatymo ir e, taikymo ir cenzūravimo. Trečias klausimas, kaip bus užtikrinta, kad neteisėto turinio e, keliai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. E, jeigu nebus e, surinkta pakankamai įkalčių pagal reglamentą. Ana Gomeš. Dėkui komisijos norėčiau, kad jūs apibendrinote savo veiklą pastaraisiais metais e, nuo jūsų kompetencijos, jūsų portfelio atsiradimo. Kalbame apie E, pranešimą komitete, kuris gilinasi į terorizmo, teroristinės veiklos klausimus. Ką Jūs galvotumėte apie naujų struktūrų įkūrimą ir to įrašymą į pranešimą, kiek Jūs palaikytumėte tokią mintį, pavyzdžiui, tam tikrą veiklos duliavimą? E, viena iš minčių kompetencijų centras skirtas idėjams generuoti, kurios e, leistų kovoti su radikalėjimu. Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tokias agentūras ir struktūras, galbūt ne, nebūtinai dabar, gal vėliau, dėl e, teroristinės veiklos finansavimo. Žinau, kad valstybės narės e, nepasiekė rezultatų reformuodamas PVM sistemą. Kitaip tariant, e, leidžiama toliau klestėti organizuotiems e, nusikaltėliams, teroristiniams grupuotėms 50 milijardų per metus. Tokia yra apyvarta. Tokius duomenys pateikė komisijos narys Moskovici ir tai yra tikrai pasibaisėtina. Aš noriu paklausti, ar jūs saugumo priemonėmis nebandysite su to kovoti? Ir dar vienas dalykas atsiranda vis naujų įrodymų, kad mafija susijusi yra su žmonių gabenimu ir ji taip pat turi ryšių su teroristinėmis grupuotėmis. Te, finansavimo aspektas yra labai aktualu. Kai kurios valstybės narės bando spręsti šią, dalyką, šią problemą. Kriptovaliutos. Kaip Jūs galvojate, kai kurios valstybės narės dabar prisistato kripto kaip centrai kriptovaliutų ir kaip jums atrodo, ar tai nepadės teroristams ir kitiems organizuotiems nusikaltėliams, ar ką nors komisija bando daryti, kad imtųsi kontroliavimo šios ryties. E, dar vienas dalykas e, - nepilotuojamos skraidyklės e, smulkios autonominių ginklų sistemos, nuo kurių galime e, nukentėti. Aš įsivaizduoju, kad e, skraidyklės jau mus e, gali mums kelti grėsmę, gali būti panaudotos teroristiniais tikslais, ar komisija turi poziciją, jeigu jau kalbėtume apie aukštesnį lygmenį dirbtinio intelekto, apie tam tikrus valdomus ginklus. Ir taip pat gal galėtumėte pasakyti mums, kurioms valstybėms naims taikoma sutarties pažeidimo procedūra dėl to, kad jos neįgyvendina jūsų paminėtų direktyvų. Dėkoju. Ačiū, ponas Dupre. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijos nariui e, dėkingui, kad jis visuomet atsiliepia į mūsų kvietimą atvykti. Na, pasakyti, kad e, labai įdomu, kad Europos komisijos istorijoje pirmą kartą atsirado komisijos narys atsakingas už saugumą. Tai yra labai naudinga ir reikėtų rekomenduoti komisijai, kad testų šią tradiciją ateityje. Jūs kalbėjote šiek apie įvairias iniciatyvas, kuriuo ėmėsi komisija ir norėčiau kai ką pakomentuoti. Apie tai pirmiausia, tarpusavio saveikumas. Aš manau, kad mes labai daug dirbame, kad pasiektume e, konsensusą, tai yra vienas iš pagrindinių elementų e, informacijos sistemų požiūrių ir turime dirbti toliau, kad pasiektume galutinį susitarimą. E, kitas dalykas - tapatybės kortelės saugumo elementai juose mes turime laikytis pagrindinių teisų principų ir dabar nagrinėjame domenų pareigos apsaugos pareigūnų ir pagrindinių e, teisų agentūros ataskaitas šio požiūriu ir paskui paskui e, sieksime dirbti toliau. Ir norėčiau nu, dabar jūsų paklausti trijų dalykų. Pirmiausia, dėl turinio. Teroristinio turinio internete norėčiau nu, paklausti, kodėl e, komisija. E, e nenoriu taikyti sankcijų. Aš žinau, kad e, komisija visuomet savo, kad reikia palaukti rezultatų. Aš suprantu, kad yra uh, E, nemažai e, problemų e, teisinių, techninių požiūrių, bet aš noriu paklausti, dėl ko jūs dabar pakeitėte savo poziciją? Kitas dalykas - saugumo įvairūs elementai ir e, kodavimas informacijos. Vyksta įvairios diskusijos, siūloma atitinkamas tarnybas steigti Europą Europole ir noriu paklausti jūsų apie kodavimą. Ir dar vienas labai techninio pobūdžio klausimas, kuris man aktualus, tai yra IP internetinio protokolo adresai. Gal jūs dabar nesakysite šį klausimą, bet manau, tai yra labai svarbu, nes e, tai yra labai svarbis rytis saugumo tarnyboms, pavyzdžiui, identifikuoti tuos IP adresus ir kaip yra užtikrinamos piliečių teisės šiuo požiūriu. Dar vienas e, pastebėjimas paskutinis dėl keliaivių duomenų įrašų. Mes prieš keletą metų kalbėjome apie E, mūsų sistemas. Žinome, kad buvo labai daug išsakyta e, nuogastavimų ir e, vidaus reikalų ministerijos atsakingos už tai ir žinau, kad 13 asmenų buvo sulaikyta įdiegus e, keliaivių duomenų įrašų sistemą. 13. Taigi, komisijos narė, štai ką aš norėjau pasakyti. Nenorėčiau dabar įsivelti į ginčius ir atsidurti sudėtingoje situacijoje. Dėkoju. Ponas Niedermüller. Marija. Dėkoju komisijos nariai, kad atvykote. Trumpas pastebėjimas. Pone Sipel jau vieną iš mano klausimų pateikė. Islamo radikalusis terorizmas. Uh, E, tai yra vienas dalykas. Ir kitas dalykas, kurį matome beveik visoje Europoje, tai yra kraštinė dešinieji, smurtas, neapykanta, kursinis pasisakymai e, plinta, tvirtėja, e, pasisakymai nukreipti prieš imigrantus, ypač Vokietijoje paskutinėmis savaitėmis. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs ketinate veikti prieš kraštinių dešiniųjų terorizmą ES. Dar vienas klausimas apie tarpusavio saveikumą sistemų. Aš esu šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu ir dėja nesu labai optimistiškai nusiteikęs. Aišku, aš nepradėsiu dabar e, elgtis šiame posėdė kaip per šešėlinių pranešėjų e, susitikimą, bet noriu pasakyti, kad yra esminių skirtumų e, suvokiant tarpusavio saveikumą. Mes vienaip suprantame šį procesą ir manome, kad, dabar, kad tai reiškia, jog dabartinės egzistuojančios duomenų bazės bus suderinamos, bet nebus kuriamos naujos duomenų bazės. E, Strasbūrė kitą savaitę su kolegomis apie tai kalbėsime. Mūsų nuomonė nereikia bendros tapatybės depozitoriumo. E, yra įvairių kitų atskirų elementų, kurie jau dabar egzistuoja ir mūsų nuomonė nereikia to bendros tapatybės e, depozitoriumo. Apie tai mes kalbame per šešėlinių e, pranešėjų susitikimus ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs žiūrite į tuos e, nuomonių skirtumus ir bendros tapatybės depozitoriumo klausimą. Grazie Presidente, grazie al Commissario King per la sua presenza. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau tik tai pritarti jūsų pastangoms stiprinti saugumą. Pritariu anksčiau kalbėjusių kolegų mintims, ypač kolegiai Gomes, dėl būt būtinybės užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir teroristų ryšiams su organizuotu nusikalstamumu, su mafijos su struktūromis. Manau, kad e, į šį aspektą nėra dar pakankamai atsižvelgiama. Norėčiau išgirsti daugiau jūsų minčių apie tai. Kalbant apie e, radikalėjimo užkardymą, būtų man taip pat įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Manau, kad reikia sutelkti dėmesį į e, švietimą, kadangi mokyklose labai dažnai vyksta procesai, kuriuos įtraukiamas jaunimas, mokiniai, radikalėjimo procesai. Uh, Taip pat reikia paminėti ir e, procesus sprendimus susijusius su teroristinio turinio pašalinimu iš interneto. Reikia bendradarbiauti su mm, svarbiausiamis e, interneto įmonėmis. Rezultatai yra jau matomi, tačiau tikrai noriu Jūs paklausti, ar manote, kad visi briežti tikslai jau yra pasiekti ir kokių garantijų turime, remdamėsi šio pasiūlymu, kad bus e, užtikrintas asmens duomenų saugumas pakankamas. Ir paskutinis klausimas, ponas Sipel jau minėjo, e, kad ta informacija, kuri iš interneto yra pašalinama, nėra visiškai iš jo pašalinama iš tiesų. Ar galima užkirsti kelią tokioms e, grėsmėms, e, kad e, iš vienų platformų pašalinamas turinys e, neatsirastų kitose platformose internetu. Dar vienas papildomas klausimas yra susijęs su Europolo interneto priežos skyrius veiklos vaidmenius, siekiant užkirsti kelią tokio pabudžio informacijos sklaidai internete. Pons Lenars, kalbant apie saveikumą, galiu tik pritarti komisijos nario pasiūlymui šią e, temą. Ir e, tikrai nemanau, kad uh, uh, Šio klausimo mūsų nuomonės taip smarkiai išsiskiria, nekantraukiu galimybės bendrabiauti su kolegomis šią temą ir dėkoju už jūsų tarnybų pasirengimą padėti mums išsameu suvokti techninius e, šio klausimo aspektus. Kalbant apie keliaivių duomenų įrašų perdavimą, kalbėjote apie pažydimo procedūras, keliaivių duomenų įrašų direktyvoje buvo kalbama apie neprivalomą neformalų sustarimą su taryba. Aš nemanau, kad tokiam sustarimui būtų galima taikyti kažkokią tai pažeidimo procedūrą, tačiau kai kuriuose valstybės narise kalbama apie tam e, tikrus vidinius nesutarimus ES struktūrose ir ką, kokią įtaką jie galėtų turėti ir daryti <clears throat> bendrai e, e, PNR sistemai, jeigu kai kurios valstybės narius teiktų teikti informaciją tik tai apie tos skrydžius, kurie yra vykdomi e, ne ES viduje. Kalbant apie saugumo infrastruktūros didinimą, mane šiek tiek nustebino, kad 19 metų biudžete yra numatyta e, sumažinti 201 milijonų eurų Europolo finansavimą ir 13 e, etatų sumažinti e, darbuotojų skaičių, kurie yra atsakingi už saugumo infrastruktūrą. Tai manau, kad kelia grėsmę Europolo prioritetams ir jo pozicijoms jų stiprumui, straugumo infrastruktūroje. Pans Lopes Agilar dabar. <clears throat> Aš tik norėčiau pritarti kitiems komiteto nariams, kurie išreiškė savo susirūpinimą dėl labai svarbaus e, pasiūlymų e, susijusio su teroristinio turinio sklandžiu ir greitų pašalinimu iš e, interneto. E, reikia mums teisinio pagrindo ir mm, pažeidimų procedūros, nes e, kiekviena valstybė narėje e, skirtingai reaguojama į šios iššūkius, kai kuriuose visiškai nereaguojama, visiškai nėra rūpinamasi teroristinio turinio pašalinimu iš interneto ir žinoma, čia reikia kalbėti apie sąsąją su, e, ar tiksliau apie nepakankamą interneto paslaugų teikėjų operatorių tarpusavio bendradarbiavimą. Būtų įdomu išgirsti jūsų minčių apie tai, kokiu veiksmu ketina imtis komisija, siekdama išspręsti būtent e, šią mm, bendros problemos dalį ir imtis konkrečių veiksmų. Ačiū. Ačiū už klausimus. Taigi, dabar suteiksiu žodį komisijos nariu Kingui atsakyti. E, Ačiū. Nesu tikras, ar palikusį laiką sugebės atsakyti visus klausimus. Jeigu tiesiog neatsakysiu, tai aš tu atsakymus pateiksiu. E, kai kurie klausimai e, kartojasi, taigi pamėginsiu pirmiausiai į tuos klausimus atsakyti. Atsakant į klausimą dėl E, besikeičiančių grėsmių pobūdžio. Tikiuosi, kad bendromis pastangomis sugebėsime prie jų prisitaikyti, prie šių pokyčių, islamo ekstremistų keliamų grėsmių pobūdžio pasikeitimas, pasikeitimas yra akivaizdus, nes seniai uh, e, buvo įvykdyti keli e, atskirų individų išpoliai, pasinaudojant e, paprasčiausiamis priemonėmis, e, siekiant kuo daugiau ES piliečių nužudyti ir mes stengiamės prisitaikyti prie šių naujų aplinkybių pirmenybę teikdami internetu skleidžiamam teroristinio pobūdžio turiniui, jo pašalinimui. Neseniai surinkome įrodymų apie tai, <clears throat> kad būtent e, teroristinio pobūdžio turinys internete e, ženkliai prisėda prie ypač jaunų žmonių radikalėjimo, taigi šiam e, radikalumo aspektų skirsime ypatingą dėmesį. Tačiau kalbėdami apie e, šiuos besikeičiančius iššūkius negalime ignoruoti kitų. Aš nemanau, kad e, mūsų pastangos kovojant su radikalėjimu e, buvo skirtos tik tai islamo radikalėjimui dalyvauju įvairiuose posėdžiuose ir diskusijose, kuriuose buvo kalbama apie būtinybę pasitelkti veiksmingas priemonės, kurios yra skirtos kovoti su e, kitokiomis radikalumo praiškomis ir formomis ir aš puikiai e, suvokiu, kad ir kitoks e, ekstremizmas gali sukelti žmonių mirčių. Džil Koks, pavyzdžiui, ties Kristės parlamento narė, yra geriausias to pavyzdys. Taigi mes turime peržiūrėti savo e, priemonės ir pastangas kovojant su radikalėjimu. Čia aš taip pat palankiai vertinu ir audito rūmų ataskaitą, kurią vėliau šiandien svarstysite šią temą. Mes šiuo metu komisijos e, struktūrų viduje keičiame savo metodus ir priemonės kovojant su radikalėjimu. Nu, tai yra susiję tiek su islamo ekstremistų veiklos pokyčiais, tiek ir su kitomis besikeičiančiomis radikalumo apraiškomis, kalbant apie teroristinio pavadžio turinį, kuris yra skelbiamas internetu. Mes teiksime pasiūlymą dėl reglamento. Tikiuosi atleisite man štai, kad negaliu dabar jums pristatyti šio reglamento išsameu, nes jis bus oficialiai pristatomas kitą savaitę. E, jeigu pageidausite, galėsiu vėliau vėl atvykti jūsų posėdį ir e, aptarti atskiras jo detalės, kai jis bus oficialiai pristatytas. Man tikiuosi, kad e, kai bus pristatytas pristatys šį pasiūlymą, jūs atsižvelgsite ir į kontekstą, įvertinsite ir pasiektą pažangą, taip pat ir tuos iššūkius, kuriuos mes identifikavome, įskaitant ir interneto platformas. Rugsėjo mėnesį, prasimėt rugsėjo mėnesį mes savo poziciją pristatėme, taip pat kovo mėnesį pavasarį Papildomos informacijos mes pateikėme ir pasitelkėme, tačiau vis dar nesugebėjome užpildyti visų e, spragų, įskaitant e, ir spręsti visų problemų, įskaitant ir interneto, su interneto platformomis susijusių. E, kuomet E, mes turime ir valstybės narėse, ne tik ES struktūrose, tai atitinkamas skyrius, kurie e, galėtų e, identifikuoti neteisėtą teroristinį turinį, kuris yra skelbiamas internete. Turime pasitelkti aiškius vienodus standartus, nustatyti aiškias skaidrės taisyklės kad e, automatiškai toks turinys būtų iš interneto pašalinamas šiuo metu, jis yra šalinamas skirtingais e, būdais. Reikia užtikrinti taip pat ir deramą bendradarbiavimo lygį tarp interneto platformų ir bendradarbiavimą tarp jų ir teisės saugos e, institucijų. Ir, uh, šios klausimus dar reikės spręsti, taip pat ir diskutuojant su jumis išsameu, jeigu to pageidausite. Kalbant apie, apie komiteto mm, darbą e, specialiai įsteigtas šiems klausimams, <clears throat> ter komiteto O su terorizmu komiteto veiklą mes palankiai vertiname. Manau, kad tikrai galima didinti pastangas kovojant su radikalėjimu, su terorizmu ir čia tikrai negalime kalbėti apie kažkokiu tai funkcijų dubliavimą. Noriu padėkoti visiems, kurie minėjo būtinybę siekti pažangos, e, sprendžiant e, ir gyvendinant e, likusius pasiūlymus teikiant Mes jau dabar esame pradėję tinkamus staties pažymų procedūras prieš tam tikras valstybės narės, kurios nesijima reikiamų priemonių ir toliau tęsime šios darbus dėl Europolo. Pone Lenarsai, tikrai neabejokite mūsų siekiais užtikrinti tinkamą Europolo biudžetą. E, diskusijos šio klausimu tikrai tęsis ir aš manau, kad e, Europolo biudžetas bus padidintas ir atitinkamai atsižvelgiant į Europolo vaidmenį stiprint saugumą, infrastruktūras ir architektūrą. Kalbant apie saveikumą, e, Tai būtų paskutinis mano atsakymas, į kitus atsakysiu raštu. Esu pasirengęs toliau glaudžiai bendradarbiauti, sprendžiant su šia tema susijusius klausimus e, mūsų kūrimoje sistemoje. Tai yra vienas iš kertinių akmenų, tai yra labai svarbu užtikrinti kuo tinkamiau galimybę kuo tinkamiau pasinaudoti dabar egzistuojančiamis sistemomis, nepažeidžiant pagrindinių piliečių teisių. Esu pasirengęs su jumis išsamiau šios klausimus aptarti, skaitant ir klausimus susijusius su bendruoju tapatybės duomenų depozitoriumu. Noriu pasakyti, kad tikrai e, mūsų teikiami pasiūlymai nėra e, <clears throat> nukreipti į naujų duomenų saugojimą, rinkimą, e, asmenų sekimą. Mūsų pastangos yra nukreiptos į veiksmingai atliekamus tyrimus. Aš e, tikiuosi, kad dar iki šios kadencijos pabaigos mes surenksime pilnas diskusijas, siekdami bendrų tikslų. Ačiū komisijos nariui ir Kingui. Dėkoju Dėkoju už tai, kad e, pas mus atvykote ir kad mes su jumis galėjome aptarti visus šiuo metu kūriamus teisėkurus pasiūlymus. Dėkoju. Okay, dear colleagues, uh, let's us... Uh, Na kągi, kolegos, aš siūlau dabar uh, pereiti prie deši, devintojo darbo atvarkės punkto, tai yra prie da, pranešimo dėl pagrindinių teisų padėties ES 2017 m. projekto svarstymo. Mūsų pranešėjas yra Jozef Marija Terikabras ir šiame pranešime kalbama apie mūsų komiteto darbą ir apie įvairiausius klausimus, apie tai, kaip mums sekasi apginti e, pagrindinės teisės e, Europos Sąjungoje. Prašau, pana, ponė Terikabras. Oh, goodness, you. First, I have to apologize. Na kągi, pirmiausia, aš turėčiau atsiprašyti. Sėdžiu čia nuo 9 valandos. Bet e, pristatęs šį dokumentą turėsiu iš karto išeiti, nes e, negaliu pavėluoti į lėktuvą. Norėčiau padėkoti visiems pirmininkiai, pirmininkiai e, kolegoms šešėliniams pranešėjams. Per vieną minutę aš norėčiau apibendrinti tai, kas jau yra padaryta. Prieš porą dienų aš pateikiau savo dokumento projektą ir mes jį aptarėme pirmajame šešėlinių pranešėjų susitikime. Be to, da, aš aptariau šios klausimus su komisijos e, atstovais. Dabar atėjo laikas renkti pakeitimus. Ir aš nieko konkretaus kol kas negaliu pasakyti, nes mes turime tik tai pirmąjį parengtą projektą, laukiame pakeitimus. Uh, Šio dokumento tekstas bus pakankamai trumpas, visi dėl to sutarėme. Mes norime sutelkti visą dėmesį į pačius svarbiausius klausimus, nes kitaip galima parašyti šimtą puslapių, kalbant apie viską ir apie nieką. Tarptų svarbiausių temų yra teisinė valstybė, teisinės valstybės principės migracija, moterų teisės raiškos laisvė, racizmas ir ksenofobija ir įvairios diskriminacijos formos. Teksto pabaigoje, pirmą kartą beje tokiame dokumente, mes paminėsime tai, kad pagrindinių teisų agentūra gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį apsaugant visas šias teisės. Bet dar viskas priklauso nuo to, koks bus galutinės tekstas, nes kol kas mes tik taip uh, paruošėme tešlą, jei taip galėčiau pasakyti, ir dar reikia palaukti įvairių prieskonių ir kitų, kitų da, uh, dalykų, kuriuos pasiūlys kolegos, bet atsiprašau kolegos, aš tikrai dabar turiu išeiti. Dėkuoju. Uh, now... Labai ačiū. Dabar mes suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams. Na, aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad uh, man labai patiko uh, jūsų dokumento pa, uh, dalis skirta teisinės valstybės principui. Apie P pranešėjo nėra, jos jį pavaduosite, ne? Ne. Silvigijom. Dėkoju, taip, taip, mes visi stengiamės kuo geriau užtarti kolegų pavardės. Dėkoju, pirmininkė kolega išėjo, bet mes jau beje jau aptarėme trumpai šį dokumentą ir aš norėčiau tik tai viešai pakartoti tai, ką aš sakiau ir pasistengsiu kalbėti kuo greičiau ir trumpiau. Akivaizdu, kad dėl formos mes. Uh, E, Stengsime sutelkti dėmesį tai, kas įvyko 2017 metais, bet dėja tam tikros temos, apie kurias kalbame šiame dokumente, yra klasikinės temos. Ir jūs jau, ponė pirmininkė, ką tik paminėjote teisinės valstybės principą. Ir mes manome, ir aš manau, kad jūs galėsite tam pritarti, kad būtų gerai, jei mes. Uh, iš tikrųjų skirtume šiai temai pirmąją e, vietą. Aš tikrai norėčiau, kad viskas prasidėtų nuo šio klausimo, nes labai svarbu yra taip pat e, gal sugrįžti prie rasiz, rasizmo ir ksenofobijos skyrių, gal jos reikėtų kitaip pavadinti, gal reikėtų tiesiog jūs pavadinti įvairiomis e, diskriminacijos formomis. Uh, Mes apie tai kalbėjome šešėlinių pranešėjų susitikime. Ir aš taip pat norėčiau, kad šis dokumentas būtų e, įdomus ir konkretus. Bet aš suprantu, kad čia kalbama, e, tai reikia kalbėti apie sudėtingus e, klausimus. Aš ir mano frakcija norėtume pateikti pakeitimus, e, ta, pavyzdžiui, moterų teisės. Aš manau, kad būtų gerai, jei mes galėtume e, pridėti da, paragrafą, pastrapą, kurioje būtų kalbama apie da, e, priekabiavimą. Aš manau, kad taip pat reikėtų paminėti Stambulo konvenciją. Čia mes kai ką pasiūlysime. Toliau Ta pastrapė, kur kalbama apie pilietinę visų, e, visuomenę, jį reikė, tą pastrapę reikėtų sustiprinti. Ksenofobija ir neapykantos nusikaltimai. Mums atrodo, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti tam tikroms e, diskriminacijos formoms. Pavyzdžiui, reikėtų geriau apginti LGBTI bendruomenę. Mes uh, norėtume kai ką čia pakeisti. Toliau labai trumpai. Mes uh, uh, turime duomenų apie da, diskriminaciją dėl etninės kilmės. Toliau migracija ir prieglopstis. Uh, Man atrodo, kad kai ką gal reikėtų performuluoti ir gal įrašyti naujas kategorijos, pavyzdžiui, galima būtų tai rašyti kai ką apie mažamečius, nepilnamečius, apie įvairias solidarumo formas. Nes man atrodo, kad taip kaip dabar yra suformuoluota pastraipa, gal nėra labai tinkama. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad būtų labai svarbu taip pat įrašyti gal naują pastraipą arba gal kitaip kaip nors paminėti e, politinio pobūdžio informacijos manip, manipuliavimo politinio pobūdžio informaciją. Aš tai čia aš pirmiausia kalbu apie ta, e, tas ne, e, netikras naujienas, fake news. Dėkoju. Jūs pona Jurekę pavaduosite, ar ne? Prašau. Dank u wel, voorzitter. Ačiū, pirmininkė. Aš e, nežinau, kad pavaduoju pono Jūreką, aš e, savo poziciją pristatysiu dėl šio pranešimo. Pirmiausia, noriu padėkoti e, pranešėjui už atliktą darbą. Jis pagristai mini, kad pagal 21 Statės Europos Sąjungos veikimo straipsnį Draužima bet kokia diskriminacija lyties, rasės ar e, socialinės padėties e, atžvilgiu. Aš tačiau norėčiau pakalbėti ir apie e, neįgaliuosius. 21 straipsnėje taip pat kalbama ir apie draudimą diskriminuoti dėl negalios. Be to šeštajame jungtinių tautų kitų e, negalių konvencijos straipsnėje e, kalbama ir pripažįstama, kad e, negalę turinčios moteris ir mergaitės dar labiau kenčia nuo diskriminacijos. 2016 <clears throat> metais rengdama atitinkamą pranešimą aš pabrėžiau, kad dažnai moteris ir mergaitės turinčios negalę patiria fizinį, moralinį ir lytinį smurtą. Todėl mes privalome sudaryti joms tinkamas sąlygas e, visapuškai pasinaudoti visuomenės suteikiamomis galimybėmis ir iškirsti kelią tokio pobūdžio diskriminacijai. Todėl būtina šiame pranešime nepamiršti ir negalę turinčių asmenų e, patiriančių diskriminavimo tikslinis grupės, kalbant apie Europos neįgalumo strategiją ir jos nuostato įgyvendinimą, tai labai apgalėstauju, kad šiame priešime atitinkamos nuostatos nebuvo įtrauktos ir tikiuosi, kad e, ši klaida bus atitaisyta. Ačiū. Dėkoju, Marija Kristin Veržė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau, bet e, aš turėjau dalyvauti kitame renginyje. Aš ką tik grįžau iš misijos Libijoje, tai atsiprašau, kad pavėlavau. Aš e, jau subendravau su pranešiu ir matome, kad mes iš esmės sutrėme dėl to, ką reikėtų aptarti. Aš džiaugiuosi tuo, kad pranešėjas norėjo apjungti tam tikrus klausimus ir skirti visą dėmesį tam tikriems dalykams. Na, paprastai, kai pradžia, pradedame renkti pranešimą, visuomet to siekiama, bet po to kiekvienas pateikia savo pasiūlymus. Mm. Ir pranešimas tampa labai ilgas, kaip beje įvyko praeitais metais. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl to, kad mes turėtume da, su, uh, užtikrinti, kad teisinės valstybės, demokratinės valstybės principas būtų pirmoje vietoje. Aš taip pat sveikinu uh, tai, kad pranešėjas skiria dides, e, nemažai vietos pagrindinių teisų agentūrai. Mes labai dažnai sakome, kad da, da, pagrindinių teisų agentūra gali steigti mums labai daug labai svarbios informacijos šiam pranešimui renkti. Du dalykai, kurie nėra paminėti šiame dokumente. Tai yra da, tai, kaip kova su turizmu veikia pagrindinės teisės ir antras dalykas tai yra duomenų apsauga. Be abejo, da, ši tema yra da, uh, E, labai plati ir mes visi esame susirūpinę dėl duomenų apsaugos ir mes žinome, kad labai dažnai e, neteisėta migracija yra siejama su terorizmu. Ir visi šios klausimus, šios klausimus išmanantis e, asmenys nuolat e, pabrėžė, kad, kad mes kovojame su terorizmu, turėtume paskirti daugiausiai dėmė, didesnį dėmesį tiems, kas yra jau mūsų teritorijoje, o ne tiems, kas atvyksta ir galbūt uh, su kokiais nors ketinimais. Toliau. Aš man, dėl migracijos, aš manau, kad mes turėtume atsižvelgti į naujausią informaciją viduržymio jūroje ir mes matome, kad nepaisant to, kad labai da, da, da, sumažėjo atvykstančių per viduržėmio jūrą skaičius, tačiau vis tiek žūstančių tenai skaičius yra labai didelis. Da, atvykstančių skaičius sumažėjo dešimt kartų, o žūsta vis tiek labai daug. Ir Mes žinome taip pat, kad mūsų partneriai kitoje viduržėmio pusėje da, trukdo kai kuriems pabėgėliams uh, keliauti ir jie yra priversti keliauti labai pavojingomis sąlygomis, kai tik tai e, turi tokią galimybę. Pone Gijom jau kalbėjo apie statistiką dėl diskriminacijos dėl etninės kilmės. Uh, Ir e, aš pritariu tam, ką jis pasakė. Aš manau, kad mes turėtume surasti tinkamas formuluotės, kurios leistų mums visiems e, gerai suformuluoti savo mintis. Aš suprantu, dėl ko kolegė buvau susirūpinus. E, diskriminacija, rasizmas ir neapykantos nusikaltimai. Aš manau, kad čia reikėtų viską gerai atskirti. Neapykantos nusikaltimus reikia vienaip apibriežti ir rasizmą ksenofobija kitaip, nes aš manau, kad gal ir negalima visko sudėti, visko paslėpti po diskriminacijos savoką. Žinome, kad moteris labai dažnai kenčia nuo diskriminacijos, nesvarbu, ar tai būtų moteris su negale ar moteris migrantės. Ir manau, kad čia mes turėtume padirbėti dar nemažai. Manau, kad viską, ką norėjau pasakyti, jau pasakiau. Dėkuoju. Ačiū. Pone Kiničiai, dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegai Terekabras už jo atlinktą darbą renkiant šį dokumentą dėl pagrindinių teisų padėties Europos Sąjungoje 2017 metais. Ir iš tikrųjų da, metai buvo sudėtingi. Da, Ir e, todėl ir mes turime labai aiškiai išsakyti savo nuomonę. Aš e, pritariu kolegoms, kurie jau pasisakė, bet aš manau, kad e, šį dokumentą vis dėlto reikėtų dar sustiprinti tam tikrose sritise. Ir pavyzdžiui, lyčių lygybės klausimas. Čia 2017 metais mes matėme iš tikrųjų nemažai labai liūdnų įvykių. Ir dar viena tema, kuri mano galva turėtų būti sustiprinta, tai yra visi tie klausimai, kurie yra susijęs su nepilnamečių apsauga. Apie tai yra kalbama, bet netiesiogiai. Toje e, dalyje, kur kalbame apie migraciją. Man atrodo, kad apie nepilnamečius reikėtų kalbėti daugiau ir aš pasistengsiu pateikti savo pakeitimus šiuo klausimu. E, ir galima kalbėti, pažiūrėjau, apie nepilnamečių prieigą prie neteisingumo, prie jų apsaugos internetu. Ir galima taip pat kalbėti ir apie e, tai, kad e, labai dažnai jie patiria radikalėjimo grėsmę. Ir todėl aš manau, kad gal ir reikėtų ir skirti atskirą straipsnį tam. Ir aš pateiksiu savo pakeitimus tuo klausimu. Dėkoju. Dėkuoju todėl, ponas Lopis Agijar. Dėkuoju, pirmininkė, niekas nebejoja, kad pagrindinės teisės yra tikriausiai pats svarbiausias principas ir vienas iš ES pagrindų. Ir mes tikrai elgėmės deramai, kalbėdami apie mm, pranešimą dėl pagrindinių teisių padėtis ES. Tikriausiai e, Niekas negali e, sakyti, kad ne, e, tiksliau ginčytis dėl to, kad nežiūrint mūsų politinių skirtumų, mes e, vienodai žiūrime į pagrindinės vertybės. Žinome, kad daug kas labai buvo pasakyta šiandieną ir tai yra labai aktualūs dalykai. Matome, kad daugėja neligybės apraiškų. De Vienas e, taip pat daug e, yra išsakoma nepasitenkinimo dėl tam tikrų dalykų. Prisiminkime MeToo judėjimą, moterų judėjimą. E, teisės aktuose, konstitucijose numatytos vienodos moterų ir vyrų teisės, bet matome tebesitęsiančią diskriminaciją. Reikia galiausiai imtis priemonių, kad užtikrintume vienodas teisės e, vyrų ir moterų, e, akcentuoti moterų vaidmenį, taip pat e, Stambulo konvencijos nuosas dėl reprodukcinės ir lytinės sveikatos reikia gyvendinti. Aš norėčiau taip pat papildyti šį labai svarbų punktą, pasakydamas, kad turime kovoti su bet kokiomis diskriminavimo praiškomis, nes daugėja nelygybės e, atveju, bet reikia vadovautis visuomet teisinės valstybės principais. E, valstybėse narėse šiems principams taip pat iškyla pavojus ir tai E, labai svarbu migracijos kontekste, turime nepamiršti prieglopšio prašytojų, taip pat e, vaikų, e, moterų, kurie yra labai pažeidžiami mažumos, taip pat tautinės kenčia dažnai nuo diskriminavimo, nuo neapykantą kurstančių teiginių internete. Ir neligybė diskriminacija pasireiškia prieš, pavyzdžiui, LGBTI bendruomenės narius, e, neįgaliuosius. Bet matome dabar e, beprecedentinius tam tikrus dalykus. Ir noriu pasakyti, kad aš socialistas EKR e, nariai sutarėme dėl šių dalykų. Aš tikrai visiškai pritariu uh, Helgos Stevens uh, pasisakymui. Ji kalbėjo apie neįgalias moteris, kurios kenčia nuo įvairiausių diskriminavimo formų. Turime dirbti toliau, nuolatos uh, turime būti vienodai ryštingi, taip pat kaip ir dabar ateityje, kodami su diskriminacija, nes tai yra labai svarbus dalykas. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju Jums už diskusijas. Dabar noriu pakviesti poną Nolaną. Ar Jūs norėtumėte pasakyti komisijos? Pone Nolan, komisijos vardu. Taip, trumpai norėtume pasveikinti poną Terikabras parengusi šį pranešimą. Yra labai daug sričių, apie kurias galėtume kalbėti, kalbėdami apie e, pagrindinės teisės, bet jau apibrėžtos šešios yra tikrai labai gerai pasirinktos. Vienintelė pastaba, kurią norėtume išsakyti, yra tokia. Kartais E, gali pasiūdyti, kad viskas yra labai blogai ir tarsi neminima pastangos mūsų kažką pagerinti. Aš noriu paminėti moterų teisės. Komisija pernai labai daug dėmesio skyrė joms. E, specialus kolokvimas buvo surinktas taip pat daug kitų priemonių. E, vaikai migrantai, daug kas tikrai buvo pasakyta, komunikatas parengtas, taryba patvirtino savo išvadas, jau įkurtas globėjų tinklas yra pasiūlymas dėl vidaus informatorių taip pat atsirado ir norėtume, kad būtų paminėtas ir pozityvus darbas kuris jau yra atliktas ne tik įvardytos problemos, nes e, kitaip gali susidaryti įspūdis, kad mes nieko nedarome, nors tai yra priešingai, nemažai kasame jau įdėgę. Dėkoju. Dėkoju už diskusijas. Kas Norėčiau <clears throat> priminti jums, kad e, iki spalio antros galima pateikti pakeitimus. Iki 12 valandos spalio antros. Siūskite pakeitimus, o dabar dešimtasis klausimas. Kolegos Kitas klausimas - priemonių rinkinys Europos elektroninių rodymų baudžiamosiuose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai, e, teisinio stovų skirimo įrodymas. Noriu pasakyti, kad e, 17 metų gegužė e, įsigaliojo atitinkamos priemonės, tai yra 2014-41 EU direktyva apie Europos e, tyrimo orderį. Ir noriu pasakyti Jums, kad direktyva apima tyrimo priemonių tarpusavio pripažinimo principą. E, visos frakcijos pritarė priemonėms tyrimo. Mūsų pranešėjas yra Nuno Melio. Taip pat reikia pasakyti, kad e, dabartinis pasiūlymas e, įdėgia tam tikrų naujovių, pirmiausia, jos susijusios su elektroniniais įrodymais, prašymais pateikti tokius įrodymus ir taip pat ekstrateritorinės teisės taikymas atsirado nauji aspektai dėl to, taip pat apibriežti ryšiai tarp prašymo e, teikimo institucijos ir paslaugų teikėjo bei jo atstovo. Mes turėsime žvelgti visus tuos dalykus e, ir pranešėjų požiūris bus labai svarbus. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams asmenims. Zabel Parinjo ir ponė Šrioter. Ponė Šrioter, žodis jums. Sveiki visi, laba diena. Aš esu Izabel Perignon, jūs generalinio direktorato skiriaus vadovė, su mes užsimėme šiais klausimais. Ir noriu pasakyti, kad mes mielai pristatysime jums projektą, nes šis klausimas yra tikrai nepaprastai komisijai svarbus. Kodėl? Todėl, kad mes reaguojame į realius prokurorų prašymus ir Vis e, suprantame, kad šis klausimas yra labai svarbus ir dėl to reikia kaip galima greičiau priimti sprendimą. Po e, 15 metų lapčio 13 dienos išvaro Bataklane e, į mus kreipėsi Paryžiaus prokuratūros atstovai. Jie mūsų paprašė e, parengti priemonę, kuri leistų kur kas greičiau prokurorams gauti informaciją būtiną. Ir e, E, to prašė Paryžiaus prokurorė, bet taip pat e, e, labai daug kitų tarnybų vadovų susitiko Paryžiuje ir buvo kalbama apie tai, kad reikia užtikrinti, jog veikiančio baudžiamosios teisės tam tikros priemonės veikia, tačiau gana prastai ir atsiranda skubių, skubiai spręsnių atveju, pavyzdžiui, įvykus teroristiniams išpoliams ir reikia reaguoti greitai. Ir įvairios valstybės narės išsakė panašų požiūrį. Belgija dėja taip pat nukentėjo nuo teroristinių išpolių Malbekė oro uoste. Ir atsirado poreikis e, pateikti pasiūlymą dėl naujos priemonės. Nuo pat pradžių E, matėme, kad labai daug valstybių narių susitelkė tų, kurios nukentėjo nuo terorizmo. Ir buvo kalbama apie problemas, e, kaip galima greičiau surenkant informaciją, e, problemas, su kuriomis susiduria įvairios institucijos ir Komisija pastarosius dviejus metus vedė intensyvės konsultacijas tam, kad būtų galima įsiaiškinti suinteresuotų subjektų poreikius geriau, įvertinti e, pačias geriausias priemonės ir mums pavyko e, pateikti du pasiūlymus e, ir jie buvo balandžio 17 dieną e, kaip tik pateiktos tos priemonės ir Tania dabar pateiks konkrečius pasiūlymus dėl jų. Aš Jums paaiškinsiu, kodėl mes pateikėme e, pasiūlymus ir kokias bandome išspręsti problemas tais dviem pasiūlymais. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad e, elektroniniai įrodymai, duomenys, kurie egzistuoja elektroniniu formatu, tai yra elektroniniai laiškai, e, žinutės siunčiamas įvairias, įvairiais kanalais, Tai yra labai svarbu ne tik įtyriant kibernetinius nusikaltimus. Mm, kadangi tai yra svarbu, bet e, tyriant bet kokio tipo nusikaltimus šiais laikais, e, tokie įrodymai yra labai svarbus ir mes vis dažniau naudojamės paslaugomis, e, elektroninėmis e, komunikavimui, taip pat e, kaupti e, duomenimis ir elektroninių įrodymų svarba vis didėja. Bet problema yra kokia pagrindinė. Mes atsidurėme iškart tarptautinėme kontekste. Kodėl? Todėl, kad paslaugų teikėjai apie kuriuos kalbame. Jūs tikriausiai žinote, kas jie yra tokie - Google, Twitteris, Microsoft ir kiti. Tai yra pagrindiniai, bet yra nemažai ir smulkesnių veikėjų. Ir e, jie teikia paslaugas iš užsienio. Tai yra ne tik užsienio bendrovės, bet taip pat yra kitokie duomenų saugojimo. E, būdai, pavyzdžiui, duomenį, saugojimas duomenų yra vienoje šalyje, siuntėjas duomenų kitur, paslaugos teikiamas dar kitose šalyse ir tai yra naudinga toms įmonėms, kadangi jos e, turi e, daugiau galimybių pirmiausia veikti bendroje rinkoje, bet teisės saugos institucijoms e, kyla problemų, nes jų veikla apribota yra sienomis. Uh, ir e, reikia pastelgti šiame kontekste tarptautinio bendradarbiavimo priemonės. Daugeliu atveju, kai e, tyrimas nėra tarptautinio pobūdžio, vis tiek to reikia. Aš pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, ginkluotas e, įsiveržimas, užpolimas Belgijoje E, nukentėję ir užpolikai yra, e, apiplėšimo autoriai yra e, belgai Bet e, jeigu žiūrėsime į e, komunikacijas, į sąskaitas, tai gali būti e, taip, kad reikės kreiptis į Airiją, nes ten saugomi duomenys arba paslaugos teikėjas, arba galima net, gali net tekti kreiptis į JAV esančią įmonę, kad būtų galima uh, ištirti tam tikrą paskirą. Tarptautinis, tarptautinio bendravimo priemonės kurias dabar e, turime, nebūtinai leidžia mums e, tvarkytis tokiuose situacijose atliekant tyrimą. Elektroniniai įrodymai yra įrodymai, kurie e, gali labai greitai būti perkelti kitur, ištrinti. Jie nebūtinai yra ilgalaikiai ir prašyti gali tekti informacijos e, per kelis etapus, pavyzdžiui, e, apie tam tikrą paskyrą galima klausti, paskui gali būti kiti žingsniai susijęs su turiniu komunikacijų atitinkamo asmens. Ir e, laikas yra nepaprastai svarbus renkant tokius elektroninius įkalčius. E, ir e, galima labai greitai įstrikti. Ir mm, Europos e, tyrimo orderis Europos Sąjungoje bus taikomas tarptautinės teisinės pagalbos procedūros. E, šiaip yra labai ilgos, gali vos ne metus užtrukti, kol gauni informaciją iš JAV. Kitais atvejais 120 e, dienų, pavyzdžiui, bet mūsų nuomonė netgi toks laikotarpis yra pernelyg ilgas, nes e, kartais elektroniniai įrodymai yra patys svarbiausi vertinant situaciją. E, mechanizmas, kuris praktiškai taikomas yra savanoriško bendrabiavimo su JAV paslaugų teikėjais dėl neturinio duomenų dirbama. JAV e, paslaugų teikėjai leidžia e, jiems leidžiama keistis net turinio duomenimis su užsienio institucijomis pagal tarpusavio teisinės pagalbos procedūrą. Tokia savanoriška bendradarbiavimo forma dabar tapo vyraujančių mechanizmų. E, ES institucijoms siekiant surinkti įrodymus. Noriu pateikti Jums skaičių. 16 metais keturios didžiosios JAV teikėjos sulaukė 120 tūkstančių prašymų iš valstybių narių pateikti elektroninių įrodymų ir tai yra susijęs su 1200 teisinės pagalbos prašymų, kurie buvo adresuoti JAV. Taigi matote, e, koks platus yra savanoriškas bendradarbiavimas, bet jis yra šiek tiek kitoks nuo MLA ir ELO. Tai yra Europos e, įkalčių orderio ir nėra teisinio aiškumo pakankamo savanoriškai bendrabiaujant, taip pat nėra garantijų, kad bus pateikti duomenys ir nėra taip pat apibriešta aiškiai subjektų teisų tose procedūrose, kai naudojami jų duomenys. Ką mes siūlome? Kokie yra mūsų pagrindiniai pasiūlymai? Pirmiausiai, reglamentas numato duomenų e, pateikimo orderį ir duomenų saugojimo orderį kai ir valstybių narių atstovai gali tiesiog kreiptis į kitą e, šalį atitinkamą paslaugų teikėją, nesikreipdamas į valdžios institucijas toje šalyje. Ir toks yra e, naujausias elementas ar didžiausias skirtumas, lyginant su dabartinė sistema. Ir Tam tikrais atvejais tai, pagal mūsų pasiūlymus valstybių narių atitinkamų institucijos dalyvaus trečiųjų šalių e, susijusių su E, tos valstybės narės imunitetais ir privilegijomis, kai, pavyzdžiui, bus aiškiai matoma, kad pažeista hartija ar kitos teisės. Arba jeigu paslaugų teikėjas nereaguoja į prašymą teikti informaciją, tačiau pagal įprastinę procedūrą e, kitos šalies institucijos nebūtinai nuolatos nedalyvaus procese. Mes turime e, tokį kelią pasirinkome, nes norime e, veiksmingo e, mechanizmo, kuris leidžia spręsti problemą greitai, nes kitaip atsiranda terminai, kurie trukdytų veiksmingumui sparčiam keitimusi informaciją. Antras dalykas yra toks. Valstybės narės, jeigu paslaugos teikėjas ar teisinis jo atstovas yra uh, E, kitoje šalyje e, yra nesusijęs konkrečiai su tyrimu. Ryšys yra valstybė narė, kuri turi jurisdikciją e, to paslaugų teikėjo ar atstovo atžvilgių. Ir tokiu būdu atsiranda poreikis įtraukti tą valstybę narę. Ir mes e, taip pat e, nutolstame nuo e, duomenų saugojimo vietos kaip svarbiausio elemento. Mes atlikome daug parengiamųjų darbų prieš pateikdami pasiūlymą susitikome su ekspertais įvairių lygių, plačias konsultacijas e, vedėme ir supratome, kad saugomo vietos elementas nėra svarbiausias. Paslaugos teikėjas apibrėžia saugimo vietą pagrįstą ekonominiais veiksniais. Gali būti tų vietų daug, gali būti viena, e, duomenys gali, būti, gali judėti, būti perkeliami ir e, konkrečių laikų ne visuomet žinoma, kur yra duomenys. Valstybė narė, kurioje yra duomenys, nebūtinai turi prieigą prie tų duomenų. Pavyzdžiui, e, kolegos iš Suomijos sakė, kad yra e, dideli duomenų saugumo centrai Suomijoje, bet jie nebūtinai turi prie jų prieigą. Taigi mūsų pasiūlyme į tai neatsižvelgta yra. Ir kitas mechanizmas vaidmuo numatytas paslaugų teikėjams – E, kai kitos valstybės narės institucijos pateikia orderį, jiems ir klausimas yra, koks jų vaidmuo, ar reikia peržiūrėti e, kitos valstybės narės institucijoms tą orderį, ar pakeisti jį ir pateikti savo ruoštų paslaugų teikėjai atliks tikrintojo vaidmenį ir e, jeigu bus aiškus pažeidimai, tik tai tada įstraukia ant kitos valstybės narės institucijos. Mes taip pat esame numatę visą eilę saugiklių, kurie leis užtikrinti, kad bus laikomasi pagrindinių teisų apsaugos principų, e, kad bus e, yra numatyti e, duomenų laikymo limitai, taip pat apibrėžiami e, tipai nusikaltimų, kada galima panaudoti e, tokius prašymus ir papildomų leidimų reikalavimas įvestas yra tam tikriems atvejams, jeigu pavyzdžiui e, kalba sukasi apie jautrius duomenis, taip pat proporcingumo ir būtinumo reikalavimai apibriešti, taip pat numatytos galimybės apskūsti asmuo, kurio duomenys naudojami, gali apskūsti sprendimą, jeigu mm, viršėm yra įgaliojimai. Tai egzistuoja daugelie valstybių narių. Ir taip pat yra numatyta procedūra, ką daryti, kai iškyla prieštaravimai su nuostatomis e, su trečiųjų šalių teisės sistemomis. norime uh, užtikrinti vienodas sąlygas visiems ir norime, kad valdžios institucijos uh, aiškiai žinotų, ką kreiptis, kai uh, e, siekiame surinkti elektroninius įrodymus. Jeigu, pavyzdžiui, nebūtinai yra atstovų trečiųjų šalių tam tikrų paslaugų teikėjų. Trumpai toks yra mūsų pasiūlymas. kaip sakiau, yra daug naujų aspektų, tačiau mes e, manome tikrai praktikams e, sukursime palankesnės veikimo sąlygas. Yra e, skirtingi požiūriai, galima kalbėti apie detalės, tačiau manome, jog tikrai daug gerių, gerų minčių esame įrašę. <coughs> Ir tikimės, kad pirmininkaujantį šalis prisidės prie konstruktyvių dėrybų um, taryboje ir mes esame pasirengę teikti paaiškinimus, jeigu reikės. Prašau. Prašau. Zipel žodis. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad pristatė savo motyvus ir priežastis, dėl kurių pasiūlymai buvo e, pateikti šiek tiek e, pavėluotai e, dėl teisės, pasiūlymai dėl teisės aktų skirtų įrodymams rinkti baudžiamosios bylose. E, Libė komitete tai yra tik tai pirmas oficialus renginys susijęs su elektroniniu įrodymų e, rinkimu. Čia aš turėjau galimybę sustikti su komisijos tarybų, tarybos nevyriausybinės organizacijos ir kitus interesuotų subjektų atstovais šiuose susitikimuose dažniausiai būdavo pabrėžiama parama e, pasiūlymui įdėkti bendrą e, baudžiamosios e, teisės priemonė visoje Europos Sąjungoje, turint omenyje, kad elektroniniai įkalčiai ir įrodymai ateityje atliks vis svarbesnį vaidmenį. Toks naujasis bendrabiavimo režimas galėtų padėti išspręsti egzistuojančias problemas, kurių dabar neleidžia įspręsti neskaidrus e, dvišaliai teisinės pagalbos sustarimai ir, ir galbūt e, ši priemonė galėtų paspartinti baudžiamųjų bylų tyrimus. Aš žinoma suprantu e, tą teisės saugos institucijų nusivylimą, kuomet uh, jos prašo kitų šalių tarnybą atsiųsti tam tikrus duomenys, tačiau negauna arba gauna labai pavėluotai arba e, negalima prie jų prieiti dėl to, kad duomenys yra saugomi už ES ribų ir niekas nėra suinteresuotas e, jų pateikti. Taip pat suprantu ir paslaugų teikėjų veikiančių ES nusivylimą kurie patiria didžiulių sunkumų dėl e, skirtingų teisinių reikalavimų galiojančių skirtingose valstybėse narėse. Nepaisant viso to, e, galiu pasakyti, kad visi poziciniai dokumentai ir visų e, posėdžių išvados patvirtina, kad dabar teikiamas pasiūlymas užuot e, įnešęs daugiau aiškumo į dabartinę teisinę situaciją kelia dar didesnio teisinio neužtikrintumo grėsmę e, naudotojams paslaugų tiekėjams, kalbant ypač apie pagrindinių e, teisų e, užtikrinimą. Ir neaišku, ar šio pasiūlymu būtų paspartinamas bendrabiavimas tyriant baudžiamasias bylas. Norėčiau apibendrinti kai kurias svarbiausias problemas. Uh, elektroninių įkalčių, elektroninių įrodymų priemonė, tą jau pabrėžia komisijos atstovai, įdėktų e, naują bendradarbiavimo režimą, pagal kurį vienos šalies teisinės institucijos <clears throat> galėtų tiesiogiai pareikalauti pateikti tam tikrų elektroninių įrodymų iš elektroninių paslaugų tiekėjo veikiančių kitą valstybę narė ar už ES ribų, nepaisant to, kad pagalvojančius teisės aktus nėra numatyta e, tokia galimybė ir pagal dvi šalis teisinės pagalbos sutartis iki šiol buvo pripažįstami tik tai teismų nutarimai, kurie buvo priimami vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Pagal dabartinį pasiūlymą teismės institucijos ir jų sprendimai valstybės narėse yra visiškai apeinami. Nepaisant visų uh, teisinės ir teisės saugos, te, teismų ir teisės saugos struktūrų bendrabiavimo e, priemonių E, apibrėžimų sąrašas, e, kuris apriepia taip pat ir e, nusikaltimo pobūdžio apibrėžtis ir teisės atlikti tyrimą apibrėžtis, vis dar priklauso valstybių narių kompetencijai, o situacija valstybės narėse yra skirtinga. Kodėl tai galėtų sukelti tam tikrų problemų? Vien dėl to, kad pateikti pagal pateikiamus e, pasiūlymus vienos valstybės narės e, teismų institucija galėtų e, teikti tiesioginius nurodymus kitos šalies tam tikrų paslaugų teikėjui. Dėl šios priežasties atinkami reikalavimai galėtų būti teikiami už nusižengimus, kurie viena valstybė narė traktuojami kaip baudžiamosios teisės nusižengimai, kitoje tačiau e, tokiais nėra laikomi. <clears throat> ir, e, aš manau, kad reikėtų konsultuoti šiuo atveju ne su valstybė narė, e, kurioje veikia atitinkamos paslaugos teikėjas, o su ta valstybė narė, kurio duomenys kurių duomenys yra siekiama gauti. Taigi, mm, čia kyla labai daug klausimų susijusius pagrindinių teisų apsauga, imunitetu, nacionalinio saugumo aspektais ir taip toliau. Pasiūlyme taip pat numatytas tik dešimties dienų laikotarpis, per kurį reikia pateikti tinkamus duomenys, o skubos atvejais netgi įmanoma e, jų pareikalauti gauti per šešias valandas. Sunkiai įsivaizduotina, kad ypač smulkus paslaugų teikėjai galėtų šių terminų laikytis. <clears throat> Taigi E, čia kyla labai daug klausimų susijusių su privatumo užtikrinimu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu. Kalbant apie asmens duomenų apsaugą, mane nustebino tai, kad savo pasiūlymę dėl reglamento komisija kalba apie visiškai naujus, naujas duomenų kategorijas, kurios skiriasi jau kitose priemonėse nuo kitose priemonėse patvirtintų kategorijų ir aš iš tiesų bejoju, ar tai palengvintų tyriejų ir paslaugų teikėjų darbą. Be to, pasiūlyme yra numatyta žemesnė <clears throat> riba, e, kuri būtų taikoma dviejoms tariamai e, mažesnio jautrumo duomenų kategorijoms. Tačiau reiktų iš tiesų rimtai vertinti, ar jos tikrai nėra mažiau e, svarbios, turint omenyje, kad dabartinės kategorijos duomenų nėra aiškiai apibrėžtos ir iš dalies jų apibrėžimai yra panašus, o e, todėl būtų sunku įvertinti, kokie duomenys turėtų būti priskiriami atitinkamai kategorijai. E, o tai e, leidžiama paminėti, arba verčiame paminėti dar vieną procedūrinį aspektą susijusi su būtinybė užtikrinti e, teisės ir galimybės gauti visapušką informaciją ir visapuškai turėti galimybę apskūsti priimamus sprendimus. Aš manau, kad įtarimieji asmenys ir kaltinamieji turėtų turėti mano šias anksčiau minėtas teisės. Taigi e, šią priemonę neturėtume atidaryti tam tikros Pandoros skrynios, mes turėtume skatinti valstybės narės esančias už ES ribų e, teikti teisinę pagalbą ES valstybėms narėms, kai kurios iš šių teisinių sistemų e, trečiųjų šalių tikrai netitinka mūsų teisės standartų ir e, manau, kad čia galima sulaukti taip pat ir tam tikrų teisinės pagalbos su politinė potekste e, prašymų, kurie būtų grindžiami vien tik tai baudžiamaisiais nusižengimais. Bet kokiu atveju aš manau, kad e, prireiks labai daug e, diskusijų svarstant šį pranešimą ir nekantriai laukiu dabar šešėlinių pranešėjų vertinimo. Labai ačiū, Birgit. Daniel Danton. Ačiū už pristatytus pasiūlymus, manau, pranešėjai, manau, kad šis pasiūlymas iš tiesų yra įdomus, ypač e, lyginant jį su elektroninio privatumo, elektroninių duomenų, asmens duomenų apsaugos direktyva, man nekyla problemų e, teikiant savo duomenys e, privačioms įmonėms, tačiau e, man kyla rimtų problemų kuomet vyriausybės, valstybės institucijos pasinaudojus mano asmenėmis duomenimis gali mane prikelti vidurį nakties ir pasodinti į kalėjimą. Kitas dalykas dar yra labai svarbus, būtina šią problemą spręsti, turiu minėję <clears throat> būtinybę užtikrinti e, galimybę greitai e, pasitelkus tam tikrą teisinį pagrindą suteikti reikiamą informaciją, tačiau mes privalome elgtis apdairiai ir priimti tinkamus sprendimus. E, aš pasirinkau tam tikras specialias sritis, tai yra pirmiausiai dėl orderio išdavimo ir prievolės sureaguoti per 10 dienų, e, pateikti sakymą arba skubos atvejais per 6 valandas netgi. E, galbūt stambioms įmonėms ir įmanoma būtų laikytis e, šių terminų, tačiau įsivaizduokite, kokią nors platformą, kuri veikia Meksikoje ir teikia tam tikras paslaugas. Europos Sąjungai ir atsikėlė 8 val. ryte E, randa savo elektroninio pašto dėžutėje e, saugos orderį, pagal kurį turi po šešių valandų steigti tinkamą informaciją. Tai tikrai nesugebės to padaryti ir mes privalome nustatyti tokias sąlygas, kurios būtų priimtamos visiems. Ir jeigu net ir stambios įmonės e, gavusios tą apsaugos orderį, pirmiausia privalo būti tikros, kad uh, E, gausios tą pateikimo orderį turi e, būti tikros, kad e, jis yra pateiktas remiantis tinkamų teisinių pagrindų ir turi turėti pakankamai laiko į jį sureaguoti. Noriu sureaguoti ponios Sipil mintis dėl domenų kategorijų, išskiriant tas keturias naujas kategorijas, man tam tikrą nerimą e, kelia numatytos e, e, ribos, tiksliau nėra numatoma jokių ribų, kalbant apie prieigą prie duomenų. Turint omenyje šio pasiūlymo svarbą, jo nuostatomis bus vadovaujamasi kovojant su arba tyrint tarptautinius nusikaltimus, nužudimus, rimtus nusikaltimus. Tačiau aš puikiai žinau, kad Junktinėje karalystėje e, tokiamis priemonėmis naudojamasi, pavyzdžiui, siekiant e, nubausti asmenis, kurie netinkamai savo šiukšlių konteinerius į gatvę pastato. Taigi turime nustatyti tam tikras aiškias e, ribas e, tokių duomenų naudojimo. E, naudojimo. Todėl man būtų įdomu sužinoti, kodėl komisija nenustato jokių ribų, kalbant apie prieigą prie šių duomenų. Ir taip pat reikia nepamiršti ir ekstrateritorinio poveikio, kuomet e, platforma ar įmonė veikia trečioje šalyje e, ir kuomet e, ta informacija, kurią ta platforma turėtų pateikti ES institucijoms, prieštarautų arba pažeistų. Netitiktų tai šalia galiojančių statymų ir platforma galėtų patekti tam tikrą teisinę aklavitę. Aš dar daugiau klausimų turiu, tačiau labai daug laiko jiems prireiktų. Iš esmės aš pritariu komisijos siekiams, tačiau tikrai turime e, užtikrinti čia visapusišką pusiausvę, nekantraukiu galimybės bendarbiauti ponės Sipil ir šešėliniais pranešėjais šio klausimu diskutuojant. Pone Initfeld, žodis, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai nekartosiu to, ką jau minėjo Birgit Sipil ir ponas Daltonas, nes visiškai pritariu jų mintims arba beveik visiškai aš e, turiu daug klausimų dėl šio pasiūlymo, kil daug abejonių ir dėl jo pateikimo priežasčių, nes e, turime jau egzistuojančias e, priemonės, kurios nėra tobulos, tačiau ar neturėtume Mm, pirmiausiai pasistengti pagerinti tų dabar galiojančių priemonių veikimą. Tuo tarpu komisija kiekvieną kartą bando siūlyti naujas priemonės, kuriomis yra pažeidžiamos piliečių teisės, yra silpnamos jų pozicijos. Tai yra dar vienas tokio elgesio e, pavyzdys. Komisija siūlo taikyti represinės e, priemonės, e, kabutėse, užuot uh, E, siekdamas sustiprinti mm, e, savo piliečių teisinę apsaugą. Mes turime asmens duomenų apsaugos direktyvą, kuri pirmiausia nėra gyveninta e, didžioje dalyje valstybių narių. Ar komisija neturėtų tam skirti daugiausiai dėmesio, nes siekiant užtikrinti tinkamą keitimąsi informaciją, būtina gyveninti šią direktyvą. Ir Taip pat reikia pabrėžti, kad tai yra tik šis teisės aktas yra direktyvos formos ir tai taip pat e, nesustiprina piliečių pozicijų, veikiau jas sus, susilpna, nes piliečiai paprasčiausiai negali apsiginti. Išvelgiu čia tam, tikla, tam tikrą logiką, jeigu jau siekiame visą ES užtikrinti e, vienodą žmogaus teisų apsaugą, tai suprantu, kad teisės saugos institucijos ir teismai e, turi turėti galimybę e, ir gauti tiesiog nepriega prie duomenų, tačiau būtina užtikrinti taip pat ir vienodas žmogaus teisės, tačiau e, egzistuoja nemažai šalių, kuriuose kyla daug klausimų dėl teismų nepriklausomumo. E, štai prieš kelias savaitės matėme, kai vienoje šalyje vien, e, Lenkijos vyriausybė kritikuojančios nevyriausybinės organizacijos atstovė buvo išprašyta iš Šengeno erdvės dėl to, kad ten buvo pateikti aptikinėjami įvairaus pobūdžio kaltinimai. Taigi mes turime pasiekti ir užtikrinti visapusišką savo piliečių teisinę apsaugą, nes e, sistemą visuomet e, siekime stiprinti piliečių e, teisų sąskaitą. Dar keli pastebėjimai pabaigai dėl to, ką Daltonas minėjo dėl uh, tam tikro lasdos perlinkimo taikant uh, e, gyvena šis teisinės nuostatas. Didžiausias skirtumas tarp ES ir e, Junktinės karalystės yra tas, kad visi gyventys ES gali, turi tas pačias teisės, tuo tarpu Junktinėje karalystėje situacija yra šiek tiek kitokia. Pamenate, kuomet Europos komisija prisijungė prie Microsofto bylos, e, e, tuo metu visi kalbėjo apie tai, kad šitokiu būdu bandoma e, mainais nutiesti kelią teisės aktams dėl elektroninių įkalčių ir įrodymų. Aš manau, kad reikėjo pasirinkti kitokį kelią. Pirmiausia, reikėjo surenkti viešą politinę diskusiją Europos parlamente ir tik po to teikti teisė, kurus pasiūlymus. Man jau e, po truputį nusibodo e, tas diktatas iš už ES ribų e, apie tai, kaip turėtų atrodyti mūsų vidaus saugumo struktūra. Galbūt Europos komisija E, turėtų siekti daugiau savarankiškumo ir e, nebūti, netapti trečiųjų šalių vyriausybių parankinė. Taigi, e, nesvarbu, kas taps naujos komisijos pirmininku, tikiuosi, kad jis pamastys apie galimybę numatyti atskirą komisijos nario postą, pareigybę, <clears throat> kuri būtų atsakinga vien tik tai už duomenų apsaugą E, tai būtų horizontaliai atsakomybės sritis ir tas komisijos narys privalėtų užtikrinti, kad bet koks komisijos teikiamas pasiūlymas dėl teisės akto atitiktų e, asmens duomenų ir privatumo e, politikos nuostatas. Nes šiuo metu matome, kad Europos komisija visiškai nepaiso ekspertų, įskaitant ir duomenų apsaugos pareigūnų rekomendacijų ir e, išvadų ir manau, kad komisijoje tikrai reikėtų atskiros narį, kuris būtų atsakingas būtent už šios klausimus. Ačiū Kornelijai Ernesti žodis dabar. Mm, e, e. Ne, aš galvoju, kad mes esame konstruktyvi frakcija bent jau šio klausimu. Aš Galiu kalbėti arba pritarti Vokietijos advokatams, kurie teigia, kad taip mes suprantame, kad reikia e, informaciją teikti greičiau tam, kad e, bylų tyrimai greičiau, sklandžiau galėtų vykti, aš tą suprantu, tačiau tikrai nesuprantu, kodėl teikiamas šis pasiūlymas, kai turime ir kitas priemonės, pavyzdžiui, e, tyrimo orderį, Ir tikrai noriu paklausti komisijos, dėl kokių priežasčių dabar prireikė e, teikti šį pasiūlymą dėl direktyvos, e, su kuo jūs konsultavotės, kokius e, reiškinius, įvykius įvertinote, iš kur ta skuba atsirado dabar. Aš manau, kad prieš teikiant pasiūlymus dėl kažkokių naujų priemonių mes turėtume įvertinti, kaip veikia dabar galiojančios jau anksčiau patvirtintos e, priemonės. Taigi galbūt galėtumėte pakomentuoti komisijos atstovai būtent šį aspektą, e, o dabar prasidės e, tie trečiųjų šalių paslaugų teikėjai. Aš tikrai neįsivaizduoju, kaip viskas čia turėtų vykti šie procesai. Nes įsivaizduokime dabar Google ir kitų įmonių atstovai, kaip jie turėtų reaguoti į tokią situaciją, nes egzistuoja tam problemų neįspręstų ir kitose sritise susijusiuose su šių įmonių veikla. Taigi, ar komisija prieš teikdama savo pasiūlymą patikrino, ar ta atsakomybė, apie kurią mes dabar kalbėjome ir e, apie kurią kalbėjo pranešėja, iš tiesų galima ją užkrauti ant visų operatorių pečių. Na, taip pat reikia nepamiršti mūsų mėlai ES veikiančių skirtingų teisinių sistemų. E, kai kuriuose šalise, pažiūrėjau, Lenkijoje ir e, Vengrijoje kyla tam tikrų problemų tam tikrais asmenimis, kuriuos e, bandoma išsiųsti iš šalies. E, tačiau na, man širdis pradeda greičiau, smarkiau plakti e, vis tiek skaitant tokius pasiūlymus Ehm, aiškiai suvokiant, kad dėl teisinių sistemų skirtumų problemų gali kilti bet, bet kokia valstybė narė. Na ir procedūrinės garantijos, čia vis turime kalbėti apie duomenų apsaugą, apie asmens duomenų apsaugos direktyvą, kurios nuostatos nėra tinkamai gyvenamos ir niekas nežino, kaip ji turėtų veikti man. Uh, svarbiausias klausimas, kurį vėl adresuoju komisijai, ar jūs iš tiesų manote, kad kas nors tikrai atsižvelgs į visus šios aspektus, kas užtikrins e, visą proceso kontrolę. Man čia klausimai e, ir toliau lieka visiškai atviri, todėl aš manau, kad e, tą pasiūlymą turime ir toliau vertinti skeptiškai, nes jeigu jau teikime kažkokį pasiūlymą, tai jis turi būti uh, numatomas e, turi galioti ilgai. Todėl prieš teikdami šį pasiūlymą turime visapuškai vertinti, ar ta priemonė yra iš tiesų tinkama ir priimtina. Tokie būtų mano klausimai. Okay, was, uh, from... Tai buvo paskutinė paskutinį parlamento narę, kuri pasisakė ir prieš e, perdodamą žodį Brigit norėčiau paklausti komisijos atstovo, ar jūs norėtume sureaguoti į užduotus klausimus. Dėkoju. Labai ačiū. Gal man nepavyks atsakyti į visus užkaltus klausimus, bet pasistengsiu susitelkti ties svarbiausiais. Pirmiausia, mes teikiame šį naują mechanizmą, pasiūlymą dėl šio naujo mechanizmo dėl priežasčių, kurias jau paaiškinau, paaiškinau, su kokiamis problemomis yra susidurime ir aiškinau, kad ne visuomet mums pavyksta gerai bendradarbiauti. Kai mes kūrėme kokią nors sistemą, tai nereiškia, kad teisės saugos pareigūnai įgaus daugiau įgaliojimų. Mes norime sukurti tiesiog teisinę sistemą, kuri taip pat užtikrintų ir asmenų teisės. Mes norime apsaugoti mūsų piliečius. Uh, E, tai nėra viena represinio pobūdžio priemonė. Ir e, mes e, esame pasiruošę toliau su jumis aptarti šį dokumentą. Ir be abejo galime kalbėti apie įvairias teisinės priemonės. Bet, ko gero, jūs pritarsite tam, kad ne, dabar ne visos asmenų teisės yra užtikrintos. Ir mes norime apsaugoti visų teisės baudžiamajame procese. Ir mes taip pat norime nepamiršti, kad yra ir nukentėjusių dėl šių nusikaltimų. Negalima vien rūpintis įtariamųjų ir kaltinamųjų teisėmis. Reikėtų apsaugoti ir nukentėjusiuosios asmenys. Toliau. Buvo pateiktas klausimas dėl EIO, dėl Europos tyrimo orderio. Jis įsigaliojo tik tai prieš metus Šiuo metu mes stebėme, kaip yra gyvendinama šį priemonę. Mes e, turime nemažai patirties e, e, bendradarbiaujant savitarpio teisinės pagalbos kanalais. Mes turime ir Europos arešto orderį, kuris galiojo jau kuris laikas ir mes iš esmės žinome, kiek laiko reikia tam, kad tokios sistemos pradėtų veikti. Ir mes matome, kad kai mes kalbame apie tai, kad mes norime patobulinti dabar e, turimas priemonės, ne visuomet trečiosios šalis, pavyzdžiui, JAV nori tobulinti galiojančias sistemas. Pavyzdžiui, mažai entuzijazmo iš JAV pusės matome, e, kai kalbėjome apie savitarpio teisinės pagalbos nuostatų e, stiprinimą. Ir jie kaip tik kalba apie tai, kad reikėtų geriau bendradarbiauti su paslaugų teikėjais. Būtent todėl mes ir siūlome šį naują pasiūlymą ir dėl šio naujo mechanizmo. Ir be abejo, mes remiamės ir jau egzistuojančią sistemą, tai yra savanoriško bendradarbiavimo sistema. Toliau mes galime be abejo toliau su jumis aptarti prieigą prie duomenų. Apie tai, pavyzdžiui, kokie duomi, kokiais atvejais bus teikiami duomenys apie abonentą ar prieigą, prieigos duomenys, o kada duomenys apie sandorį ar turinio duomenys mes esame pasiruošę įsamei aptarti, kodėl mes išskiriame šias e, dviejas duomenų kategorijas. Ir e, teisingumo da, teismo da, praktikoje paprastai daromas yra skirtumas tarp duomenų apie prieigą ir e, turinio duomenų ar duomenų apie sandorį. Ir kai pradedamas yra tyrimas, tuomet e, pirmiausia reikia įsiaiškinti, kam priklauso tam, tikri, e, tam tikros paskiros. Ir po to gal gali būti reikalinga ar nereikalinga išsiaiškinti jo komunikacijų turinį. Nepamirškime, kad reikia kalbėti ne vieną apie kovą su terorizmu ar su organizuotų nusikalstamamu. Mes turime užkirsti kelią ir kitiems nusikaltimams. Negalime leisti, kad dėl netinkamo bendradarbiavimo įsivyrautų nebaudžiamumas. Ir todėl ta, mes ir, iš, e, ir ta, kalbame ir apie turinio duomenis, ir apie prieigos duomenis. Toliau paslaugų teikėjai Taip mes pripažįstame, kad egzistuoja skirtumas tarp mažų ir vidutinių įmonių ir stambių paslaugų teikėjų. Ir didžioji dauguma prašymų šiuo metu yra susijusi su stambiais paslaugų teikėjais ir jie tikrai yra pajėgus su juos sureaguoti, jie turi daugybę įvairiausių teisininkų, kurie gali viską deramai patikrinti. Mažose įmonėse be abejo yra kitokia situacija, bet mes nesukūrėme ne, ne papildomos kažkokios e, naštos, mes nereikalavome, kad jie patikrintų kiekvienu atveju, ar prašymas yra teisėtas. Mes tiesiog pranešame apie tai, kad paslaugų teikėjai turėtų, turėdami galimybę bendradarbiauti su e, teisės saugos pareigūnais. Tai tiek. Uh, Dėkoju. Pirmaninkaujančios Austrijos atstovai, gal norėtumėt ką nors pasakyti, labai trumpai prašau. Yeah, thank you very much. Just very short. Um... Taip, dėkuoju labai trumpai. Uh, Mes jau darbo grupėje pradėjome nagrinėti šį dokumentą. Vakar ir šiandien vyksta susitikimai. Vakar vyko šiandien tesami susitikimai. Nemažai tų klausimų, apie kuriuos kalbėjo šiandien parlamento nariai, buvo taip pat iškelti ir taryboje Tačiau mes manome, kad ši tema yra svarbi. Tai yra labai svarbus dokumentas ir mes tiesiog norėtume pasakyti, kad e, mes tikimės, e, kad e, bus sparčiai žengiama pirmin. Tai tiek aš galėčiau kol kas pasakyti. Vėbi yra labai, tai yra labai svarbus dokumentas ir mes pasistengsime iki metų pabaigos uh, uh, užtikrinti, kad būtų pasiektas bendras susitarimas, bet jau kaip minėjau, uh, su šiuo pasiūlymu yra uh, susiję nemažai praktinių problemų, kurias reikės įspręsti. Na kągi, pažiūrėsime, kaip mums seksis dirbti artimiausiais mėnesiais. Dėkuoju. Ačiū, Birgit. Gal jūs norėtumėt trumpai apibendrinti vykusią diskusiją? Labai dėkoju ir aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kurie pasidalėjo savo mintimis. Deja, Ne, visu, e, ne visos politinės frakcijos pristatė savo poziciją. Kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir tuomet bus nepaprastai įdomu išgirsti ir kitų kolegų nuomonę. Labai trumpai norėčiau sugrįžti prie Europos tyrimo orderio, kuris buvo paminėtas ir komisijos atstovai apie tai kalbėjo. Aš manau, kad mes turėtume tikrai gerai pagalvoti, ar visuomet mums reikia kurti naujas priemonės, kai jau turim turime naujai sukurtų priemonių ir kol kas dar nežinoma, kaip jomis yra naudojamasi valstybėse narėse. Ir iš tikrųjų reikia daryti papildomą spaudimą valstybėms narėms. Šiandien visi, kas pasisakė, kalbėjo apie tai, kad jie yra pasiruošę dirbti de, e, kartu su manim, kad visi esame pasir, e, pasiruošę prisimti mums tenkančią atsakomybę tam, kad galėtume spręsti dabartinės problemas ir užpildyti de, likusias spragas. spragas. Ir pasinaudodama progą aš norėčiau labai aiškiai pasakyti, kad šis parlamentas, kad ir kokios skirtingos būtų įvairių frakcijų nuomonės, dirba su visais dokumentais. Mes turime poziciją dėl visų dokumentų. Bet labai dažnai taryba viską vilkina. Taryba blokuoja darbą. Mes dirbame ir mes esame pasiruošę nagrinėti ir šį dokumentą. Ir aš norėčiau paprašyti tarybos tęsti darbą su visais kitais dokumentais, kurie iki šiol yra blokuojami taryboje. Ir man bus labai įdomu išgirsti visų šešėlinių pranešėjų nuomonę. Ir aš tikiuosi taip pat, kad mums pavyks susitikti su įvairiais ekspertais, įvairių sričių ekspertais, tam, kad mes galėtume užpildyti visas tas spragas, apie kurias kalbėjo šešėliniai pranešėjai, kurie pasisakė. Dėkoju. Dėkoju taip pat ir tarybos atstoviai. Dėkoju visiems, kas dalyvavo šiame komiteto posėdėje. Ir vėl susirinksime šioje salėje 14.30 min. Iki pasimatymo.